So, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass alle. Labas rytas, labai džiaugiuosi, kad visi 9 val. laiku susirinko į komiteto posėdį. Turiu kalbėti labai lietai, to paaiškinsiu kodėl. Šiandien vertimas e, yra į visas kalbas išskyrus kruatų ir airių. Ponios Susander kvietimu mes turime 12 e, verslininkų grupę svečiuose atstovaujančią FNTR, Federacijos nacionalinį transportų tie organizaciją. 16.30 turėsime baigti komiteto posėdį šiandien, nes po jo iš karto prasidės koordinatorių posėdis. kovo 16-17 dienos posėdžių protokolai jums išdalinti, niekas jiems neprieštarauja, taigi jos patvirtinami. Dabar svarstysime ketvirtąjį darbo atvarkės klausimą Europos Sąjungos 2017 metų bendrasis biudžetas visi skirsniai ir norėčiau pasisveikinti su Jensu Gairiu, kuris yra atsakingasis pranešėjas dėl bendrojo biudžeto. Kolega Gairis, tačiau šiuo metu yra dabar kažkur pakeliui transporto spūstyse. Ir iš tiesų nelabai žinau, ką daugiau galėčiau papasakoti, nes kitų klausimų anksčiau svarstyti taip pat negalime, nes šešėliniai pranešėjai dar nėra atvykę į salę, taip pat nematau, kas galėtų pana Gairį pavaduoti ir e, manau, kad jam tai taip pat nepatiktų, jeigu kas nors pavaduotų, todėl manau, kad e, mane suprasite e, jeigu aš pasiūlysiu dabar padaryti pertrauką, kol kolega atvyks, tačiau prašau kolegų neišsiskirstyti, kad jam atvykus mūsų salėje nebūtų dar mažiau nei dabar. peut pas faire le point 5 en attendant? Non? Galėtume penktą darbo turkis klausimą išnagrinėti, kol laukiame, ne? Ja, äh, wir haben, wir haben keinen, der heute Vormittag. Ne vieno pranešėjo numatyto šios dienos priešpietinėje darbo atvarkė nėra, išskyrus mane, galėtume dabar apsvarstyti penktąjį darbo atvarkės klausimą, tačiau praktiškai aš turėčiau diskutuoti pats su savimi, nes šešėlinių pranešėjų nėra. Uh, kurie susijęs mano pranešimu, išskyrus Elizabet Moron Šartie, atsiprašau, tačiau galėtume tą klausimą aptarti pakankamai išsamei. Panašu, kad e, mūsų pranešėjas Gairis jau beveik atvyko. kelių valandų ir atvykti. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun Jens Geier. Mėly kolegos, kadangi ponas Gairis jau sugebėjo išsivaduoti iš transporto spūščių ir tik tai nedaug pavėlavo į posėdį, nes e, bet koks vėlavimas trumpesnis nei pusę valandos yra nežymus, galime pradėti ketvirtojo darbo atvarkės klausimų svarstymą, ES 17 finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Taigi dabar be didelių įžangų suteiksiu žodį pranešėjui Jensui Gairiui, kad galėtume prarastą laiką dabar kompensuoti. Ačiū, pirmininkė, atsiprašau kolegų už vėlavimą. Įprastai pakanka pusę devintos e, išvykti, kad devintą būtų galima pasiekti parlamentą, tačiau šiandien panašu, kad e, transportas yra visiškai užstrigęs. Aš galėčiau bandyti kalbėti greičiau, tačiau taip apsunkinčiau gyvenimą vertėjams, taigi pamėginsiu būti kuo konkretesnis. Kalbant apie 17 metų biudžetą, <clears throat> esame pasiekę tokį etapą, kai komisija paskelbė, kad 25 e, gegužės paskelbs e, biudžeto sąjungos projektą, tuomet prasidės rimti darbai. Dėl procedūros galiu pasakyti, kad e, šiame projekte, tiksliau šis projektas pirmiausiai bus svarstamas taryboje ir bus pakeistos tam tikros nuostatos priklausomai nuo atitinkamų direktyvų tarybos ir mano vertinimu parlamentas e, per pirmąjį svarstymą turės svarstyti tarybos pakoreguotą projektą. Taip pat e, parlamentas e, per praėjusią Strasbūro posėdžių savaitę patvirtino ir savo biudžeto sąrangos gairias. Džiaugiuosi, kad didžioji parlamento narių dalis pritarė mano komitete pristatytiems pasiūlymams ir biudžeto sąrangos projektų ir manau, kad pats svarbiausias skirtumas, lyginant mūsų požiūrį į biudžetą ir tarybos požiūrį į biudžetą susijęs su tuo, pabandysiu dabar šiek tiek <clears throat> piktybiškiau interpretuoti, taryba norėtų kaip įprasta formuoti biudžetą, o mes atsižvelgiame taip pat ir tam tikrus situacijos ypatumus. Kalbant apie 16 metų biudžetą, tai yra e, vidaus ir išorės politikos kategorijos išlaidų e, trečią ir ketvirtą skirsnius. Čia yra nustatytos e, šių skirsnių išlaidų viršutinės ribos ir jos dėl pabėgėlių krizės jau yra visiškai išnaudotos. Tai yra e, ketvirtoje rubrikoje mes jau mobilizavome visus finansinius išteklius e, tam, kad e, galėtume kovoti su pabėgėlių atvykimo priežastimis, kad e, steiktume paramą atitinkamiems patikos fondams, kad užtikrintume pabėgėlių apgyvendinimą, vaikų e, švietimą. Trečioje rubrikoje tas pats yra įvykę prieglopščio ir migracijos fondo ištekliai ir kitos priemonės finansinės, kurios skirtos paremti valstybės narės tam, kad būtų išlaikyta dabartinė atvirų sienų politika. Jau išnaudojame, tarybai tai praktiškai neatsižvelgia. Skaitydamas gairias, pirmiausiai pagalvojau, kad galbūt e, ne tą dokumentą skaitau, nes pirmosios keturiose puslapiuose praškai buvo pakeistas tik taip vienas ar pusė sakinio, visa kita yra tos pačios nuostatos kaip ir praėjusiais metais ir taryba yra pasirinkusi tą patį požiūrį kaip ir praėjusiais metais į biudžeto formavimą siekiant, kad įmanomos išlaidos ir asignavimai nebūtų panaudoti visapusiškai, siekiant palikti tam tikrą lėšų dalį nenumatytiems atvejams. Aš, mėly kolegos, neižvelgiu jokios priežasties tam, kad e, kokia nors krizė, kuriai mes e, dabar mobilizavome biudžeto išteklius, pasikeistų taip, kad reikėtų pakeisti savo požiūrį į biudžeto formavimą. 17 metais, žinoma, mes visi tikimės, kad padėtis Sirijoje nurims, bus sutarta dėl paliaubų ir galbūt e, bus užtikrinta taika, kad žmonės galėtų grįžti į savo šalį ir ją vėl atstatyti. Tačiau e, kol kas mes to nematome, todėl mums akivaizdu, kad reikia tų lėšų ir šiais metais e, tam, kad galėtume spręsti su krize susijusius klausimus ir problemas. Todėl tai manau, kad pagrindinis ginčas e, šioje biudžeto procedūroje būtent dėl to ir vyks. Ekonominė padėtis kai kuriuose valstybėse pagerėjo, tačiau bendrai vertinant ES praktiškai niekas nepasikeitė. Kalbant apie finansinio stabilumo priemonę, dar turėtume žengti papildomą žingsnį į priekį. Iš Europos biudžeto turėtume paimti 8 milijardus eurų ir perkelti kaip garantinės lėšas į atitinkamą biudžeto eilutę tam, kad būtų galima garantuoti investicijų rizikas pagal EFSI ir kol kas čia biudžeto eilutėje 3,3 milijardai eurų yra numatyti garantijams ir atsižvelgiant į šį kontekstą, manau, kad e, turėtume mobilizuoti visas priemonės esamas biudžete tam, kad pasiektume savo politinių tikslų, kurias esame užsibrėžę ir sukurtume geresnę pridedamą vertę ES mastu, panaudojant tos finansinius išteklius, todėl gairėse yra numatyta, kad lėšos iš pirmosios A ir pirmosios B kategorijų reikėtų jų panaudojimą susijęti su 15 metų rūdienį komisijos patvirtintomis ekonomikos augimo prognozėmis. Taip pat reikia nepamiršti ir Europinio semestro nuostatų ir gairių, kuriuose aiškiai nurodyta, kokias reformas būtina vykdyti atskirose valstybėse narėse. Ir prašau e, šios mano pozicijos nesuvokti ir neinterpretuoti kaip visiško pritarimo komisijos pasiūlytam projektui, tačiau manau, kad reikėtų apie tai pasvarstyti ir po to pažiūrėti, ar diskusijų eigoje būtų galima kažko panašaus pasiekti, siekiant užtikrinti didesnę pridedamąją vertę ES mastu. Žinoma, mėly e, kolegos, mes taip pat nepamirštame ir mūsų ankstesnių prioritetų, turiminį parlamento, tai yra jaunimo užimtumo iniciatyva pirmiausia, anksčiau praktiškai kadangi komisija pirmiausiai siūlė įvertinti e, dabartinę padėtį susijusią su jaunimo įdarbinimo žimtumo iniciatyva ir po to priimti sprendimus. Kol kas e, šis Europos jaunimo iniciatyvos vertinimo rezultatas dar nėra paskelbtas, mes to laukiame ir po to nuspręsime, kokias išvadas turėtume padaryti ir kaip e, geriausiai integruoti viską į finansinius rautus, taip pat norime, kad ir tai toliau būtų kovojama su skurdu. E, tas tikslas buvo įtrauktas ir į strategiją Europą 2020 ir tuo metu aš siūliau labiausiai pasirūpinti kova su vaikų skurdu, statistinė padėtis šiek tiek pagerėjo ir sumokėjimai šiek tiek pagerėjo Taigi tas neapmokėtų sąskaitų kalnas dar nėra visiškai sumažėjęs, tačiau ženkliai mažėja. Ir šis reiškinys labiau susijęs su techniniais, o ne su politiniais aspektais, kas tuo nori išsimiau pasidomėti, galėčiau e, tą informaciją suteikti papildomai, tačiau šios dienos diskusijoms šis aspektas nėra toks svarbus, tačiau kalbant apie neapmokėtų sąskaitų problemą, ji šiuo metu nėra tokia didelė, tačiau baiminamės, kad e, Daugiametės nacinės programos pabaigoje tas sąskaitų kalnas vėl susikaups dėl tam tikrų techninių priežasčių, tačiau dėl 16 metų biudžeto mes neturėtume tuo rūpintis. Aš šiandien atvykau į posėdį užimtumo komiteto tam, kad su kolegomis padiskutuočiau apie jų lūkesčius. Ačiū. Ir pradėsime dabar diskusiją su šešėnės pranešėjais. Elizabet kalbės uh, Liaudės partijos frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Mums pristačiusiems bendrą vaizdą. Manau, kad jis yra atitinkantis tikrovę. E, jūs teisingai apibūdinot situaciją, sakydamas, kad dabar yra tas metas, kai Europos parlamentas turi įtvirtinti savo pozicijas e, tarybos atžvilgių, nes taryba Ar nenori elgtis rimčiau, ar gal negali, nežinau. Bet tikrai jūs visapusiškai remiame. Negalime laikytis tos pozicijos reikaliukai kaip visada, kaip jūs sakėte, nes situacija yra visiškai pasikeitusi. Bendras pusiausvyros sutrikimas turi būti atspindėtas ir biudžete. Tai mums kelia susirūpinimą e, mūsų komitete užimtumo ir socialinių reikalų ir aš manau, kad dėl to susirūpinimas kyla ir visiems kolegoms Europos parlamente dirbantiems įvairiose politinėse frakcijose. Negalima dirbti taip, kaip dirbome ankstesniais metais, svarstydami ankstesnius biudžetus, nes be abejo, e, migracijos judėjimas, didžiulis pabėgėlių skaičius yra tie dalykai, dėl kurio pasikeitė mūsų poreikiai ir pasikeitė priemonės, kurių reikia imtis į tuos poreikius naujus reaguojant. Ir toliau sakyti, palik, palikime esamą maržą arba maržos nenaudokime, dėja yra neįmanomas dalykas. O kai dėl mūsų komiteto, turime nepamiršti vieno dalyko, kuris mano supratimu yra tas, kurio nevalia nepaisyti. 2017 metai, tai tada turėsime turėti naują biudžetą. Yra taip pat numatyta peržiūra. Peržiūra tų daugiamečių politikų. Tai bus tarpinė jų peržiūra ir mes turime atsižvelgti į tuos abu svertus, kad e, atsilieptume į tuos naujus poreikius. Kas įkelia susirūpinimą? Europos socialinis fondas pirmiausia. Tai yra svertas skirtas profesiniai integracijai. Čia nėra šiaip savo, bet koks svertas. O profesinė integracija pradeda, padeda kovoti su um, atskirtimi, tai yra socialinės integracijos įrankis, tad yra būtina ginti Europos socialinį fondą. Europos socialinėme fonde jaunimo užimtumo e, programus yra numatyta labai nedaugas, nes tai yra tokia bendro konteksto politiką. O jaunimo užimtumo politiką, be kita ko, galiu pasakyti, kad kai kurių valstybių ir vyriausybių vadovų daugiau komunikacijos įrankis, o tikra esminė politika, kuri padeda, kaip jūs teisingai sakėte, kovoti su skurdu, su vaikų skurdu, yra jų tėvų soci, socialinė integracija. Tad Europos socialinis fondas čia yra svarbiausias. Europos socialinėme fonde būtina numatyti ir jaunimo garantiją. Būtent tokią poziciją mes giname, jos laikomės. Šis fondas gali padėti ir pabėgėliams, jeigu buvo e, patvirtinti jų diplomai ir taip toliau ir panašiai. Tai nėra kažkokie marginaliniai veiksmai, tai turi būti tikra politika ir jai reikia surasti prasme. Tad aš esu nusiteikusi kautis už Europos socialinį fondą, EPP visa taip pat kad ši profesinės integracijos politika būtų tikrai įgyvendinama. Priešingų atveju tik tai būsime pagalbos teikėjai. Ir aš manau, kad dėja tai yra ne mūsų vizija, tai yra tiesiog milžinas volinėmis kojomis. O mes norime labiau ne pagalbos teikimo, o profesinės integracijos žmonėms. Ačiū. Dėkoju. Toliau Georgi Pirinski SRD frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, ponas Gairis ir e, ponė Šartie. Čia nėra vietos įprastiniai veiklai, e, kai mes kalbame apie 2017 metų biudžetą. Ir aš, ponė pirmininkė, norėčiau išreikšti tam tikrą abejonę. Mes sakome, kad čia negali būti vykdoma ta įprastinė veikla, tačiau aš matau tendenciją tęsti tą įprastinę veiklą. Ir galiausiai parlamentas ir visos institucijos e, dabar diskutuoja apie e, saugumo klausimus, e, aptarinė saugumo klausimus, kalba apie tai, kaip ES galėtų būti stipresnė ir kalba apie gynybai skirta, skirtas lėšas, bet man atrodo, kad užimtumo ir socialiniai reikalai yra labai glaudžiai susiję su saugumu, e, su saugumo lygiu ES ir kaimininėse šalise. Nenorėčiau čia dabar plėstis šią temą, bet manau, kad užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų e, būt, užimti lyderio poziciją šitose diskusijose parlamente ir atkreipti tarybos dėmesį į, <clears throat> į tai, kad dabar mes susidurėme su labai skirtingomis perspektyvomis. Taip pat dar norėčiau pasakyti keletą specifinių pastabų. Man atrodo, kad mes e, turėtume pasistengti e, paaiškinti komisijai, kad, e, kad kai vyksta toksai procesas, kai apkarpomos lėšos, o paskui vėl yra kovojama, kad jos būtų sugražintos, kad reikia baigti tokį, tokį žaidimą, nes mes atrodome nerimtai. Tai, kas yra patvirtinama, turi būti E, atitinkamai ir finansuojama ir net, neturi keistis dėrybinės pozicijos. Toliau Europos socialinis fondas tai yra labai e, svarbus klausimas šiuo metu ir susidaro įspūdis, kad 2016 metais tas fondas susiduria su e, dideliu spaudimu, bet iš tiesų, e, norint gauti lėšas e, iš šito fondo 2015 metais bus, e, e, bus keliami ypač aukšti reikalavimai ir manau, kad mes turime tą e, išryškinti savo pozicijoje. Ypač, tai, ir taip pat beje kalbant ir apie penktą mūsų darbo atvarkės punktą, kur kalbėsime apie trišalį dialogą. Ir Toliau aš e, taip pat palaikau tai, ką kolegos pasakė dėl jaunimo iniciatyvos. E, yra svarbu užtikrinti atitinkamas lėšas. Ir yra e, gegužės 9 dieną E, kovo 9 dieną, atsiprašau, patvirtinta parlamento rezoliucija, kurioje yra kalbama apie tai ir e, kalbama e, atitinkamuose punktuose apie tai, ko mes tikimės iš komisijos, kalbant apie prioritetą susijusiu su jaunimo iniciatyva. Ponas Gairis pasisakė dėl tam tikros rizikos dėl daugia šalių E, daugiamečių programų ir manau, kad mes į tai turime atsižvelgti, 2000, kalbėdami apie 2017 metų biudžetą. Ir taip pat turime nepamiršti prisitaikymo prie globalizacijos iššūkių fondo ir užtikrinti lėšas tam fondui. E, mes turime e, paskaičiuoti viršutinės ribas susijusias su daugiametė perspektyva perspektyva, finansinė perspektyva ir jau 2017 metų biudžete turėtume aiškiai tai atsižvelgti, nors ir artėja laikotarpio vidurio peržiūra ir turime atsižvelgti į tai kalbėdami apie įsipareigojimus. Toliau dėl pilotinių projektų. Manau, kad mes turime parengti e, gerai argumentuotus e, pasiūlymus ir teikti tik tai tokius pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju. ECR e, vardų Lirikė Tribezijus. Dėkoju. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui. Ponas Gairis pats atkreipė dėmesį į tai, kad mes dar laukiame komisijos pasiūlymo. Ir todėl dabar e, mūsų tos diskusijos yra tokios labiau bendro pobūdžio. Ar galiu aš kalbėti? Norėčiau paklausti kolegų, ypač pono Broko. Pranešėjo pasiūlymas yra susijęs su įvairiomis programomis, programų pasiūlymais, tačiau aš nematau dabar jokių pasiūlymų, kaip mes galėtume efektyviau panaudoti paskirtas lėšas. Vienas iš kelių iniciatyvų, pagal kurias buvo peržiūrėtas 2010 biudžet, ES biudžetas 2010 metais buvo tai, kad reikia siekti pridėtinės vertės ir reikia geriau paskirstyti lėšas ir atsižvelgti į nacionalinės priemonės. Todėl mes reikalaujame, kad Europos parlamentas laikytųsi šitos nuostatos, kad ES e, ir toliau būtų labiau orientuota į piliečius. Konkrečiai mes norėtume, kad e, tokios programos kaip Kosme būtų tęsiamos, kurios palaikytų mažas ir vidutinės įmonės. Uh, E, manau, kad tokių programų įvertinimas yra labai svarbus aspektas ir tai turėtų būti e, sąlyga tęsti finansavimą. Toliau e, reikia paminėti jaunimo nedarbo iniciatyvą, ją paminėjo beje ir pranešėjas. Aš norėjau e, atkreipti į tai dėmesį ir pasiūlyti, kad e, mes turėtume patikrinti šitos priemonės naudojimo efektyvumą prieš skirdami naujas lėšas jai. Toliau pranešėjas kalbėjo apie kovą su skurdu ir apie e, vaikų garantijų programą. Aišku, e, sunku tam paprieštarauti, nes. E, E, būtų baisu neremti e, vaikų, bet mums yra nesuvokiama, kaip tai reiktų finansuoti ir koksai biurokratinis aparatas čia tuo galėtų pasirūpinti, todėl aš norėčiau apie tai daugiau išgirsti. Ir toliau dėl pabėgėlių krizės, kurią minėjo visi. Mums atrodo, kad e, kovojant su pabėgėlių krize reikia. Uh, pasitelkti taip pat ir atitinkamus europinius fondus, ypač fondą skirtą pažeidžiamiausiams e, asmenims, nes kol kas e, nebuvo teigiamų rezultatų kovant su šia krize. Dėkoju toliau ponia Marian Harkin, Alde frakcijos vardu. Ačiū pranešėjai už e, paaiškinimus nušviestą perspektyvą tikrai negaliu prieštarauti nei vienam teiginiu pranešėjui, nes situacija pasikeitė, negalime elgtis įprastai. Tačiau mano klausimas yra, kokiu konkrečiu žingsniu galėtume imtis, kad nesielgtume kaip įprasta. Žinoma, reikia ir tų mažų žingsnelių, ponas e, Pirinskis apie tai kalbėjo, minėdamas, kad nereikia švaistyti laiko ir energijos, tačiau bent jau aš manau, kad reikia radikalių pokyčių, nes padėtis radikaliai pasikeitė. Biudžeto lėšos jau dabar beveik išnaudotos, pabėgėlių krizė atsiliepia biudžetui, o biudžetas nėra pritaikytas, kad atremtų šį iššūkį. Kolegė Moran Šartie yra teisi, galėtume pasinaudoti turimomis priemonėmis, tokiamis kaip uh, socialinis fondas ir kitomis, tačiau mano nuomonė, juose lėšų taip pat nepakanka. Mums reikia paprasčiausiai daugiau pinigų, nes dabar jau esame prisėmę labai daug įsipareigojimų. Ir aš manau, kad e, turimos lėšos tikrai nėra pakankamos, kad šios klausimus įspręstume. Kalbant, e, aš čia tam tikrą prasme pati, pati save bandau įtikinti nes tikrai nelabai šiuo metu išvelgiu galimybių, kaip situaciją pakeisti. Jeigu dabar grįžtume į laikus prieš 12 mėnesių, tai e, būtų įdomu, kaip kolegos dabar galėtų įvertinti tuometinį situaciją, Kai kolegos kalba apie tai, kad europinės lėšus reikia panaudoti tikslingai ir išmaniai, <clears throat> tai mes pirmiausiai turėtume įvertinti jau dabar panaudotus biudžeto išteklius ir siekti, kad būtų sukurta atitinkama pridedamoji vertė kuo didesnė už šias lėšas. Tik aš ten norėčiau dabar dar didesnės detalės gilintis, tačiau norėjau pasidalinti tik keliomis mintimis su jumis. Ačiū žaliųjų. Žaliųjų frakcijos pranešėjų nėra, niekas kalbėti ir nenori. FDD frakcija galėtų dabar kalbėti, tačiau jos atstovų taip pat nėra. Jis frakcijos vardu turėtų kalbėti Mara Picota, tačiau jos nėra ir ją pavados kaip įprasta panas Mata. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, taip. E, visi gimė gerų įpročių, ačiū Jums už tai. Man labai padarė įspūdį pono pagrindinio pranešėjo žodžiai. Ir ačiū jam už tos teisingus žodžius. Jie mane šiek tiek gazdina. E, pranešėjas konstatuoja tam tikrus dalykus. Jis, jis kalba apie tai, kad bandoma daryti viską ir bet kaip, arba kitą erint, sukti reikaliukus kaip paprastai. Ir jūs žinote, kad ketvirtojo ir trečiojo biudžeto kategorijoje mes kalbame apie lėšas, kurios jau yra suvartotos e, dabar, va, balandžio mėnesį. Tad kyla klausimų, kaip elgsimės toliau, tuos likusius mėnesius. Ar tas biudžetas bus galiausiai paskirstytas, gaunant lėšų iš kitur, ar iš kitų eilučių reikės lėšas pasitelkti, kad būtų galima tinkamai valdyti migrantų e, srautus. Štai dabar sakoma, kad mūsų politika jaunimo užimtumo atžvilgių kelia klausimų dėl tos politikos efektyvumo. Na, iš tikrųjų, pats laikas tos klausimus iškelti. Jam prioritetas E, atrodo, kad Europos parlamentas perimtų iniciatyvą šiuo požiūriu. Būtina kovoti su skurdu, atsižvelgiant į ES 2020 strategijos tikslus. Pone Mora Šaftie mums taip pat patvirtino tokius ketinimus. E, nenorėčiau užimti pernelyg daug mūsų visų laiko, apibendrindamas norėčiau pasakyti štai ką. Ar mūsų biudžeto pranešėjas mums kalba apie biudžeto valdymą Europos Sąjungoje, kaip, kalba apie tą biudžetą kaip apie Danaidžių statinę, kur pilama viskas, nežinant, kas tai yra, bet taip pat nežinoma ir kas išplaukia iš tos Danaidžių statinės. Nes septyneri metai mes matome kaupiantis neapmokėtas sąskaitas. Tai reiškia, kad nežinome, ką tiksliai išleidome 2014 metais, jau dabar rengime 2017 metų biudžetą. Ar galbūt tas galimas bankroto paskelbimas kažkoks e, horizonte matosi, nebent e, prispausintų banknotų mūsų centrinis bankas. Skurdas, kova su juo, jaunimo, nedarbas, e, įtrauktis į visuomenę, užimtumo kelių, visa tai yra svarbu E, ponia Mora Šartie yra teisi, tai sakydama, nes integruojant neužimtumo kelių vėlgi susidurėm su milžinų molinėmis kojomis. Socialinis dempingas, kova su juo, komandiruotų darbuotojų direktyva ir jos keitimas, laisva, neiškreipyta konkurencija, apie tai yra nekalbama pranešime, tačiau šios problemos būtent ir įstumia žmonės į skurdą ir manau, kad man pritars ir pirmininkas. E, TTIP artėja Ponas pranešėjas visiškai nekalba savo pranešime apie tai, o aš manau, kad mūsų nuskurdimo priežastis svarbiausios tokios ir yra. Aš jau nekalbu apie sienų apsaugą ar pabėgėlių prieimimą. Mes neturime lėšų priimti jų. Žinot jūs mano nuomonę šių klausimų. Juk prie Sirijos yra ir kitų šalių, kurios gali priimti pabėgėlius. Kodėl visą laiką juos turi priimti Europą? E, iš tikrųjų, šiaip Geriausias svertas yra e, žmonių įtraukimas į visuomenę. Kai jie turi darbą, jie gali dirbti, išlaikyti save, išlaikyti savo vaikus. Ir 90 procentų darbuotojų dirba mažose ir labai mažose įmonėse. Būtent joms reikia padėti. Padėti, kad tos įmonės įdarbintų daugiau žmonių ar kad nebūtų priversos atleisti tų, kurie jau dirba. Dėkoju, ponė pirmininkė. Okay, dann will ich meinerseits bloß einen kurzen. Gerai, tai dabar aš savo ruoštų pakomentuosiu. Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad e, artimiausių metų e, bus pateiktas pasiūlymas dėl jaunimo iniciatyvos. Aš tikiuosi, kad ne, nebus mums pristatyti tokie. E, Tokie patys rezultatai, kokius pristatė audito rūmai susijusi su jaunimo uh, veiklos programomis. Tada irgi buvo teikiamos e, visiškai pra, to, tokios prasmingos iniciatyvos, bet jos liko tik tai e, biurokratijos e, stalčiuose. Aš tikiuosi, kad jaunimo iniciatyvos neišliks toks pats likimas. Dabar e, suteiksiu žodį kolegai Jens Gairiui, kuris pabaigs diskusijas. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau pasidalinti su jumis dviem tokiomis informacijomis, kurios yra e, svarbios, kalbant apie tai, ką mes veikiame ir e, tai, ką pasakė ponė Harkin, kuris sakė, kad mums reikia radikalių pokyčių. E, pirmas dalykas. Bet gal prieš tai dar šiek tiek grįšiu atgal. E, aš buvau už Lisabonos sutartį ir mačiau tik vieną trūkumą toje sutartyje, e, bent jau kaip biudžeto, e, klausimus sprendžiantis politikas. E, mačiau tik vieną trūkumą, kad biudžeto klausimas paliko, paliktas buvo tik vienas svarstymas. Ir tai reiškia, kad mums, e, mūsų darbas tampa sudėtingesnis, negu jis buvo prieš Lisabonos sutartį. Tai reiškia, kad mes turime pasiekti susitarimo su taryba ir kad ir kaip man e, bebūtų gaila, e, aš nenoriu čia niekam priekaištauti, e, mes negalime elgtis taip, lik mes būtume galingesni, negu esame iš tiesų. E, ir nenorėčiau čia dabar sukelti kažkokio neteisingo įspūdžio. E, dėrybų sėkmės pagrindas yra pirmininkaujanti valstybė ir man gaila tą pripažinti, bet pirmininkaujant Italijai e, buvo visiška katastrofa. Iš pradžių buvo Italija kaip pirmininkaujantį valstybę nebandė dėrėtis su parlamentu ir siekti kompromiso. E, dabar, kuomet yra e, esminis diskusijų, e, pasiektas esminis diskusijų su taryba e, punktas yra labai svarbu. E, pasiekti tam tikro sustarimo. Aš pat šiandien kalbėsiu su ambasadoriumi ir e, kalbėsime apie tas techninės detalės, kaip e, galima būtų pasiekti sustarimo. E, pirmininkaujant Italijai, Italija prarado dvi savaitės, kurios buvo skirtos taikinimo procesui Ir e, paskui pasakė, kad e, valstybės narės reaguoja taip jautriai, kad mes nebegalime nieko padaryti. E, aišku, ir šį kartą e, taryboje bus skirtingos pozicijos. E, pažiūrėsime, kaip mums pavyks susitarti su Slovakijos vyriausybė. E, aš jau bent jau turiu pabrėžti, kad mes, parlamentas, nesame tokie stiprus, kokie buvome prieš Lisabonos sutartį. Ir, e, mes čia turime pasitelkti e, tuos kolegas, kurie yra labai patyrę, kurie yra patyrę įvairių e, dėrybų, įvairių diskusijų. Ir e, netgi gaila dėl to, kad e, kai kurie komisijos pareigūnai taip pat nėra supratę kai pasikeitė visas procesas. Todėl e, galiu pasakyti, kad dėja mes negalime, nors ir aš pats labai norėčiau e, iš tų e, biudžeto kategorijų, kuriuose lėšų yra pakankamai, e, paimti ir skirti kitoms kategorijoms, kur būtų galima tas lėšas geriau panaudoti, pavyzdžiui, socialiniam fondui jas skirti. Tai yra ne, neįmanoma. Ir e, kitas esminis dalykas, kad tai, ką mes galime nuveikti su ES lėšomis, yra reglamentuojama e, e, pagrindų sprendime dėl fondų. Ir e, kinta tik tai suma, kurią galima kiekvienais metais panaudoti ir dėl to mes ir ginčiamės. Todėl aš pradžioje ir akcentavau, kad taryba e, E, taip elgdamasi e, visuomet e, taip pradeda dėrybas ir bando palikti kiek įmanoma daugiau erdvės dėryboms. Praėjusiais metais e, iškilo problemų tada e, darant mokėjimus iš socialinių fondų, e, nes tada viskas vyksta taip labai nekontroliuojamai. Ir dabar mūsų laukia sunkus strateginis uždavinys, kaip reiktų išspręsti šitos klausimus. E, Pone Tribezijus e, būtent atkreipė dėmesį tai, kad lėšos turi būti veiksmingai panaudotos. E, ir aš nuolat girdžiu iš ECR frakcijos šitas, šitos pačius argumentus, dažniausiai jie sakome anglų kalbą, kai kada e, vokiečių. Gerbiami kolegos, 80 procentų e, lėšų e, iš ES biudžeto yra e, valdomos pagal. E, be, kaip vadinasi? Licht in den Händen der Mitgliedstaaten. Und, ähm, meistens kad valstybės narės pasidalina e, e, taip pat e, lėšų e, skirstimą ir reiškia, kad jos pačios turi e, nuspręsti, kaip jos e, E, panaudos tas lėšas. Ir todėl yra labai svarbu, kad būtent regionai ir valstybės narės e, atitinkamai paskirstytų lėšas. Ir jeigu yra sku, skundžiamasi, kad lėšos yra paskirstamos neefektingai, tai tuomet reikia kreiptis į kolegas, į kolegas e, būtent regionuose ir vietos institucijose, valstybėse narėse. E, O kolegos iš audito rūmų e, nuolat tikrina, kaip valstybės narės paskirsto lėšas. Ir pavyzdžiui, e, kai būna atliekami patikrinimai, e, atsitiktiniai patikrinimai e, Junktinėje karalystėje, tai galima pasakyti, kad aš tai dabar pacituosiu audito rūmus, kad e, būtent. E, Junktinėje karalystėje vietos e, valdžios institucijos daro labai daug klaidų paskirsidamos biudžeto lėšas. E, todėl manau, kad kolegos iš ACR frakcijos turėtų atkreipti į tai dėmesį ir nekartoti nuolat, kad ES kalta dėl to, kad lėšos paskirstomos neteisingai. Kalbant apie fondą skirtą ypatingai pažeidžiamiems e, sluoksniams, e, mes turime nuspręsti, kaip konkrečiai būtų e, panaudojamos šio fondo lėšos. Aišku, galima galvoti čia taip pat apie darbą su pabėgėliais, bet gerbiami kolegos, norėčiau priminti, kad čia vėlgi sprendžia valstybės narės. E, sprendimas priklausys ir nuo valstybė narių. Ir e, jeigu paskaičiuosime, e, kiek e, skiriama. E, vienam žmogui valstybėse narėse, tai tuomet e, ta suma e, labai atrodo labai e, maža. Kalbant apie e, MVI e, remimą, aš e, čia visiškai pritariu e, tų kolegų nuomonė, kurie e, kėlė šitą klausimą. Manau, kad visi kartu turime kalb, kovoti už tai, kad tos priemonės, kurias turi Europos Sąjunga, e, šioje srityje, kad tie instrumentai, tos priemonės būtų tinkamai taikomos. Ir taip pat turime čia kalbėti apie tinkamą svertą, e, ypač kalbant apie regionus. Ir taip pat yra labai svarbu, kad e, e, lėšos būtų panaudojamos taip, kad ir skatintų užimtumo programas. Ir tai vėlgi yra labai svarbu, kalbant apie regionus finansavimas e, e, tarsi yra, bet čia yra labai svarbu, kokios bus programos vykdomos. E, pone Mata, aišku, mes žinome, kaip buvo panaudotos lėšos 2015 metais, tam auditorumai ir teikia savo ataskaitas, tam ir e, Europos parlamentas e, nagrinėja e, biudžeto įvykdymo, įvykdymą ir tvirtina jį. Aišku, mes turime pažiūrėti, ar pakankamai veiksmingai buvo panaudotos tos lėšos. Ir, e, E, jeigu mes kalbame apie biudžetą, kuris būtų orientuotas į rezultatus, to nori komisarė Georgieva, e, bet e, to nepavyks pasiekti metai iš metų, nes reikia kalbėti apie tris kokius metus, kurie, kurie, kurių reikia tam, kad galėtum pastatyti tiltą ir tada tik gali įvertinti, ar tas tiltas atlieka E, tas funkcijas, kurios, e, kurias jis turi atlikti. Tačiau e, aišku, nėra taip, kad ES nesiektų pagerinti lėšų panaudojimą. Labai ačiū kolegai Gairiui. Manau, kad per artimiausius mėnesius dar turėsime grįžti prie šio klausimo ne kartą, kadangi numatyti trys etapai ir Pirmiausiai reikia suteikti darybinius įgaliojimus e, trejato trilogo daryboms. Ačiū už jūsų suteiktą informaciją. Ir mes dar mielai pasinaudosime mūsų pranešėjo ekspertinėmis žiniomis. Ačiū. Dabar svarstysime penktą debotvarkės klausimą. 17 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trilogu. Yra pateiktas įgaliojimų sutikimo projektas, jį parengė sekretariatas, e, kadangi laiko turime nedaug, tai išsamei jo nesvarstysime, pakanka priimti šį dokumentą domen. Vykstant diskusijoms dėl būsimojo biudžeto, mums turėtų svarbiausias tikslas užimtumo komitetui būti jaunimo užimtumo klausimai, todėl šiame projekte daugiausiai dėmesio būtent šiam aspektui ir yra skiriama. Mums labai svarbu, kad atitinkamos programos būtų kuo veiksmingiau įgyvendintos. <clears throat> Mes jau anksčiau nusprendėme ne pilti naujų kalnų popierinių dokumentų mums yra labai svarbu, kad naujame biudžete būtų skirtas finansavimas jaunimo įdarbinimui ir tinkamomis sąlygomis, taip pat vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimui, ilgalaikių bedarbių problemų sprendimui būtų numatytos atitinkamas biudžetinės įlūtės migrantų įdarbinimui, bei būtų užtikrintas tinkamas biudžeto administravimas. Auditorumo ataskaitos, kurios buvo pristatytos prieš kelias savaitės, aiškiai parodo, kad e, jaunimo iniciatyvos atitinkamos e, darbo grupės e, pasiklydo, aišku, biurokratijos džiunglėse ir tai nėra geriausi tinkamo valdymo ES lygių pavyzdžiai. Mes todėl turėtume aiškiai pabrėžti, kad reikia greitų praktinių sprendimų, kuriems būtų skirtas tinkamas biudžetinis finansavimas. Galėčiau pasitelkti vieną pavyzdį. Aš jau kelis mėnesius bandau gyvendinti dvi iniciatyvas, viena susijusi su tarpvalstybiniu švietimo projektu. Šis projektas finansuojamas iš finansinio stabilumo priemonės tiksliau iš e, socialinio fondo. Ir nuolat kalbam apie tai, kad procesas vyksta, tačiau iš tiesų jis yra užstrigęs ir užstringa tam tikrame etape, daugiau nejuda į priekį. Antras aspektas, į kurį turėtume atsižvelgti savo diskusijose, susijęs su tuo, kaip užtikrinti atitinkamą paramą jaunų migrantų integravimui į mūsų visuomenę. Komet svarstame apie paramą smulkiam verslui, tai pasitelkime įvairias antraštis, tačiau turinio konkretaus yra mažai. Galėtume susijęti smulkų į verslą su jaunimo užimtumo iniciatyva ir su jaunų migrantų iniciatyva, nes dažnai smulkiam verslui e, trūksta mokymų pajėgumų ir jeigu skirtume jam tam atitinkamą finansavimą, tai manau, kad galėtume pasinaudoti nemažai susikaupusių potencialų ir todėl tokios svarbios pramonės Europos valstybės per pastaruosius metus noriu priminti. kad e, turėjo labai daug laisvų praktikos vietų, e, mokymosi, profesinio mokymo vietų vien Vokietijoje, tokių neužimtų profesinio mokymo vietų buvo 140 tūkstančių, taigi jas galėtų užpildyti tiek jauni migrantai, tiek ir e, jaunimas iš kitų krizę patiriančių šalių, jaunimas norintis gauti atitinkamą profesinį išsilavinimą. Tačiau tam reikėtų skirti atitinkamą finansavimą iš ES biudžeto. Ir manau, kad diskusijos, jeigu jie mes tikrai dar turėsime skirti dėmesio tam, e, kaip bus finansuojama ši biudžeto eilutė, tačiau nemažiau dėmesio turėtume skirti ir tų finansinių išteklių konkrečiam praktiniam panaudojimui. Turime šios sprendimus priimti greitai, nes būtent pagal tai ir bus vertinamos ES sugebėjimas arba nesugebėjimas išspręsti tam tikrus klausimus. Tiek būtų mano pastebėjimų, kurie šiek tiek ilgiau užtruko Europos Liaudės partijos vardu, dabar kalbės Moran Šaftyje, prašau. Merci, cher. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, mes jūs remiame ir pritarėme tam, ką jūs dabar ką tik paminėjote. Norėčiau grįžti prie keletą dalykų, kurie man atrodo labai svarbus. Tris dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, jaunimo profesinis integravimas. Norėčiau, kad darybų metu kurias, kuriams vadovausite jūs, ponė pirmininkė, trilogo metu laikytumės linijos, kad reikia ginti jaunimo garantiją, kad laikytumės kuo platesnės, kuo fundamentalesnės politikos susijusių su profesinė jaunimo integracija. Norėčiau pasakyti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva yra viso labo jaunimo garantijos įtvirtinimas regionuose, kur e, nedarbas yra didžiausias. Tačiau nereikėtų, kad mes patys savo padarytume harakiri, kad padarytume tą harakiri mūsų tikrajai politikai, tikriesiems tikslams, o tai, tai tie tikrai tikslai yra jaunimo integracija. Reikia ginti jaunimo politiką, tačiau jeigu turime 6 milijardus visame Europos socialinėme fonde, kur lėšų yra 80 milijardų, matote, kokia proporcija kam skiriama. Tad reikia ginti jaunimo užimtumo e, eilutę. Jūs teisingai paminėjote E, stažuotojų problemą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tuos stažuotojus, kurie neva yra mokomi. Nenorėčiau, kad valstybių ir vyriausybių vadovų tikslas būtų įgrūsti tuos jaunuolius į tam tikrą stažuotę, neva mokymams, kad jie nefiguruotų bedarbių statistikos puslapiuose turėtume likti labai budrus šio klausimo, nes tai irgi iškreiptų mūsų viziją ir mūsų tiksruosius tiks, tikslus. O profesinė įtrauktis yra mūsų svarbiausias tikslas. Ir būtent šį tikslą reikia ginti, nesitraukiant ne per centimetrą tarybos atžvilgių. Nes būtent pagal tai bus vertinama tai, ką mes nuveikėme. ES piliečiai turi žinoti, E, valstybių ir vyriausybių vadovų veiksmų tikruosius tikslus. Trečia. Teisingai paminėjote profesinės integracijos tikslas e, pabėgėliams ir, ir jaunimui yra mūsų svarbiausi dalykai. Taip pat labai svarbu yra teisingai pasirinkti integracijos metodą. Šiandien man susidaro toks įspūdis iš to, ką matau, kad pasirinktas yra toks metodas dirbti tam tikrais taktais. Iš pradžių tvarkomi popieriai, tas ir anas, paskui uh, ieškoma diplomų ekvivalentų, paskui, paskui sprendžiamas kalbų klausimas. Tuo tarpu tai nėra e, geras metodas, nes spaudimas didžiulis, skubu tuos reikalus tvarkyti ir manau, kad kalbos išmokimas yra svarbiausias dalykas. Iš karto reikia suteikti galimybę išmokti kalbos, nes priešingų atveju apie jokią integraciją kalbėti net neverta. E, taip pat diplomų ekvivalentiškumo patvirtinamas, modulių mokymų papildomų teikimas taip pat turi būti tie dalykai, kurie pateikiami labai greitai. Tad turime čia taip pat tarybai parodyti iltis, nes jie kol kas tarybos atstovai mums pasakoja labai daug visokiausių dalykų, bet jie nenori investuoti į realybę ir nenori imtis veiksmų realybėje, nes dabar ne žodžiai reikalinga, reikalingi darbai, dėl to gaila. Mes tikime veiksmų gale ir norime, kad pagaliau veiksmais mūsų žodžiai būtų iliustruoti. Ačiū. Dėkoju, Georgi Pirinski. Thank you, Chairman, and... Uh, dėkoju, ponė pirmininkė. Ir dėkoju už šios nuomonės projektą. Ir mes pritarėme e, čia išsakytiems E, išsakytoms nuostatoms norėčiau pabrėžti 2000, e, tai, kad 2017 metų biudžetas turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, e, kuriant darbo vietas ir kovojant su skurdu. Tai parašta pirmajame punkte. Manau, kad tai turėtų likti ne tik žodžiai, tai turėtų būti mūsų įsipareigojimas, kuris turėtų pereiti į konkrečius veiksmus. Ir mes čia turime kalbėti kalbėti apie atitinkamų lėšų skirimą e, Europos e, socialiniam fondui. Ir 2017 e, metais tų lėšų poreikis padėjo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mums reikia tam tikro E, tam tikrų išteklių, finansinių išteklių, kurie padėtų kovoti su vaikų skurdu. Ir taip pat turime e, įsipareigoti ir numatyti atitinkamus mokėjimus jaunimo e, e, garantij, nedarbo garantijoms, jaunimo užimtumo garantijoms, e, ką jau paminėjo ponė Moran Šantie. E, Ir E, čia yra aiškiai pasakyta, kad e, kad jauniems migrantams reikia suteikti galimybę gauti atitinkamą įsilavinimą ir profesinį mokymą, e, kuris padėtų jiems įsitvirtinti darbo rinkoje. Tai yra e, aiški formuluotė, bet manau, kad ji taip pat turėtų atsispindėti veiksmuose. Ir mes čia e, susidurėme su užimtumo ir socialiniais reikalais ir e, manau, kad mes turime E, turim, turime kalbėti taip pat apie lėšas, kurios galbūt ir peržengtų e, numatytas viršutinės ribas 2016-2017 metams. Ir čia aš kalbu apie e, tas iniciatyvas, kurios būtų skirtos e, kovai su nedarbu ir e, užimtumo gerinimui. Taip pat e, mes išgirdome, kad kolega Gajeris ragino mus būti e, labiau realistiškiais. E, pone Marion Harkin sakė, kad e, ji nesupranta, kad mes bandome e, ir toliau tęsti tą situaciją, kai yra, kai yra elgiamasi kaip įprastai. Ir e, manau, kadangi e, mes šiemet e, tarsi taisome biudžetą, tai mes turime e, čia galimybę kažką keisti. Ir taip pat e, aš e, nelabai suprantu e, vienos. E, e, e, Vieno dalyko tai yra tie patikos fondai, kuriuos įsteigė e, taryba. Ir man atrodo, kad mes vis labiau tolstame nuo tų prioritetų, kurie, kuriuos buvome išsikėlę. Dėkoju. ECR frakcijos vardu Ulrikės Tribezijus nematau, tai tuomet e, suteiksiu žodį Marian Harkin. Thank you. Dėkoju. Na, po bendros diskusijos šiandien, man atrodo, mes įvardinom svarbiausias temas, kurias turėtume spręsti. Tačiau dvi e, problemos yra labai specifinės kai dėl užimtumo iniciatyvos ir jaunimo garantijos, tų dviejų dalykų. Aš norėčiau pasakyti, kad sutinku su kolegė Mora Šarcijai, turime elgtis labai atsargiai, kad vyriausybės nepasirinktų to metodo, kai tikslas yra tik jaunus žmonės iš statistikos bedarbystės ištraukti, o ne iš tikro nedarbo. Ir iš tikrųjų, jaunimo garantijos tikslas juk yra netoks. Turime prižiūrėti, kad taip nenutiktų. E, svarbu, kad jaunimo garantija būtų įgyvendama kokybiškai. Mes galime pasakyti, kad tema iš tikrųjų labai reikšminga ir kokybiška pasiūla šioje srityje taip pat yra labai svarbus dalykas. Nes žinome, kas vyksta kitose valstybėse narėse ir mano šalyje, pavyzdžiui, diskusijų ten daug apie tai, ką būtų galima pasiūlyti jauniems žmonėms. Ir be abejo, kokybė nėra pirmasis punktas šioje diskusijoje. Kai dėl, kai dėl pameistrystės programų, jos, tos programos yra naudingos, tačiau nėra tiek daug pasiūlos tos pameistrystės programų. Gal jauni žmonės nelaiko uh, tų programų pakankamai įdomiomis, gal galėtume apie tai detaliau padiskutuoti. Man atrodo, tas modelis neturėtų būti automatiškai taikomas visose valstybėse narėse. Jis kai kur, kai kuriuose šalise labai įsiplėtojęs, Vokietijoje, kai kur kitur. Ir tai yra geras dalykas, tačiau turime pripažinti, kad valstybių narių sistemos yra skirtingos. Tačiau kaip bendras principas, e, tos valstybės programos yra geros ir pritariu jam. Svarbu, kad jaunimas būtų įtraukiamas į darbo ir mokslo arba, ir darbo arba mokslo procesus, kad jie neliktų nedirbantis ir nesimokantis. Ir svarbu atsižvelgti į e, tai, kokie poreikiai egzistuoja ir ką galima pasiūlyti jauniems žmonėms. Vienas iš svarbių klausimų yra pažymėtas daugelį dokumentų. Ne, nebūt, ne, nebūtinai yra lengva rasti jaunų žmonių, e, kurie būtų įtraukti jaunimo garantijų fondo e, veiklas ir dokumentus. Turime padirbėti prie šio klausimo, kad situacija keistusi. Tikiu, kad biudžetas turi būti pirmiausia panaudotas tam, kad būtų skatinamas verslumas ir ypač socialinis verslumas. Mums e, tai yra labai svarbu. Taip pat e, skaitmeninimo ir naujų verslo modelių uh, klausimus yra labai svarbus. Tai e, iš tikrųjų esu dalyvavusi parlamente labai įdomiuose susitikimuose e, šiais visais klausimais. Pavyzdžiui, e, bankų sektorius ir vairius kiti sektoriai, kur skaitmeninimas yra vienas iš prioritetų galimybių yra labai daug. Iš tikrųjų, galimybių lab, šiame sektoriuje nemažai. Svarbu, kad uh, ši sistema būtų panaudota darbo vietų kūrimui ir tikėkime, kad biudžetas nebus sumažintas tam. Kova su vaikų skurdu, daugelis kolegų kalbėjo apie tai. Kaip žinia, tėvams reikia turėti darbą, normalų darbą, kur, kur suteikiamos tam tikros garantijos. E, taip problemos svarbiausia e, būtų sprendžiamos. Tokie būtų prioritetai, kuriuos norėjau paminėti. Ačiū. Dankeschön. Für die Grünen habe ich Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, niekas nenori kalbėti. FDD frakcijos vardu taip pat ne, taigi dabar stiksiu žodį NF atstovui, ponai Martan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pranešiau. Kai dirbi socialinių reikalų žindumo komitete, nuolatos susidūri su tais devyniais siūlymais, E, kuriuos ir jūs minite. Pirmas punktas - ES padeda kurti darbo vietas ir padeda kovoti su skurdu. Antras punktas - programos padedančios kovoti su jaunimo nedarbu. Visi sakė, kad tai yra vienas iš svarbiausių mums dalykų, nes matėme, kad pernai e, viename iš komitetų e, žmonės nuo 6 iki 29 metų ir pas dabar kalbam apie jaunimą nuo 6 iki 35 metų, tai jau netrukus bus kalbama apie jaunimą nuo 16 iki 45 metų. Tad būtina to žmonės įtraukti į darbą. Nes, kaip sakė ponia Moran Šafcijai, liūdna, kai tos pagalbos programos tik yra plėtojamos, o tikro darbo, kuris leistų žmonėms susidirbti vietų, taip ir nekuriama. Taigi, kuriama karta žmonių, kur yra daug nedirbančių moterų, daug nedirbančių jaunų žmonių, mažumų. Kas yra mažumos, man nedaug ką sako tie žodžiai, ką, ką reiškia tos mažumos, ką, ką jūs turit minti. Ketvirtas dalykas - programos. Kovai su skurdu, socialinė atskirtimi ir taip toliau, visą tai mes jau minėjome. Uh, E, švietimas, mokymas, e, testinis mokymas, visa tai yra akivaizdu, bet visi apie tai kalbėjo. Tad reikėtų užkirsti kelią tam, kad mokymų e, programų pagalba nebūtų slepiamas tikrasis nedarbo mastas. Ir tą gali daryti kiekviena valstybė narė. Skaitmeninimas, šeštasis punktas, akivaizdus dalykas, septintas. Um, Ar e, verslumo plėtojimas, be abejo, tai yra akivaizdu, mes jūs remiame. Aštuntas - socialiniai aspektai. Darbuotojų apsaugos klausimai, manau, kad turime kalbėti apie visas 28 valstybės narės, e, tačiau, kažin ar tai būtų lengva, nes skirtumai taip valstybių dideli. E, jūs niekad ne, ne vienoj vietų nekalbate apie daugia nacionalinės įmonės. 90 procentų e, lėšų tų prisitaikymų prie globalizacijos būtent atitenka tokioms įmonėms, savo nacionalinėms. Reikėtų čia šitą patikslinti. Jūs kalbėjote apie mažas ir vidutinės įmonės ir apie labai mažas įmonės. Taip, joms padėti reikia. Tai minėjo visi, tačiau tarp jūsų devinių tų prioritetų jūs nekalbėte apie tai, apie pagalbą mažoms ir labai mažoms įmonėms. Jūs apie tai kalbėjote, bet neparašėt šito gaila, reikėtų tai padaryti. Na ir galiausiai devintasis punktas. E, iš tikrųjų mane jis gerokai trikdo, nes čia yra kaip ir paskelbta gera in, intencija, kad biudžetas turėtų padėti kurti vieningą rinką. Mes tam priešinamės, nes ta rinka dėja neveikia taip, kaip turėtų. Kalbam apie socialinę konvergenciją, bet jos taip pat nėra, ji neveikia. Įmonės socialinio atsakingumo, įmonių socialinio atsakingumo plėtojimas, kažin, uh, E, socialinių standartų tinkamas taikymas. Na, vėlgi, ketinimai geri, tačiau dešimtmečiai prabėgo ir matėme, kad tai yra tas tikslas, kuris yra nepasiekiamas, jis dėja neveikia. Dėkuoju uždėmesi. Äh, Pirmiausiai turime pabrėžti, kad čia mes svarstome ne darbų programą, o įgaliojimų suteikimo klausimą daryboms. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, mes čia kalbame, bent jau Vokietijoje, apie paramą smulkiam verslui ir Kiek man žinoma, būtent mažos vidutinėse įmonėse Vokietijoje yra 70 procentų visų pameistrystės vietų siūloma. Tačiau e, problemų kyla dėl to, kad trūksta tam tikrų mokymo pajėgumų ir e, mažos vidutinės įmonės mums sako, kad jeigu gautų atitinkamą paramą, E, už kurią būtų galima pasisamdyti socialinius pedagogus, kitus pagalbininkus, tai galėtų priimti taip pat ir migrantus tais pameistrais. Todėl mes e, ir turėtume būtent pasirūpinti tuo, kad e, smulkiam verslui būtų sudaromos sąlygos suteikti profesinio mokymosi galimybės jauniems migrantams. Tačiau pirmiausia, dėl to reikia dėrėtis. Galėtų būti koks nors pamėgintas įgyveninti ir bandomasis projektas ir prie jo galėtume grįžti kitame biudžeto sandaros svarstymo etape ir apibriežti atitinkamus aspektus susitarus tarp frakcijų. Manau, kad iš esmės čia mes e, tokiam pasiūlymui neprieštarautume, turėtume tik tai suderinti atitinkamas teksto nuostatas, todėl aš siūlau per vieną iš būsimųjų posėdžių svarstyti šį bandomą projektą biudžeto sandros kontekste. Dar vienas pastebėjimas dėl tų pameistrystės galimybių. Man tos profesinės praktikos yra labai uh, svarbi pagalbinė priemonė ieškant pačios tinkamiausios profesijos arba jau pasirinkus profesiją, jos uh, įgūdžių stiprinimas, tačiau ne kaip pakaitalas uh, profesinės veiklos, ką dabar pastebime, nes dabar praktiškai uh, praktikos, pameistrystės pakeičia tikrasias profesijas. Nes šiuo metu praktiškai yra piknaudžiaujama ta situacija, kuomet žmonės jauni yra verčiami atlikinėti po kelias praktikas e, keliose vietose tam, kad galų galia būtų priimti į, ir įdarbinti. Mes manau, kad turėtume daugiausiai dėmesio skirti e, profesiniai praktikai kaip pasirengimui būsime profesinį veiklai, galbūt dualinės sistemos ar kitos sistemos kontekste, tačiau jokių būdų nepiknaudžiamų jie. Noriu pasakyti dar tik tai, kad e, gegužės 11 baigėsi pakeitimų teikimo terminas, birželio 15 balsuosime komitete, biudžeto komitete bus balsuojama dėl šio dokumento birželio 30 dieną. Tik dabar e, raginu įsteigti pakeitimų pasiūlymus dėl darybinių galiojimų. Dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas yra paslaugų direktyvos taikymo pranešimas Žoržui Bachui dabar žodis, taigi prašau trumpai ir drūtai. Žoržai, ačiū kolegė Manau, kad nereikia ilgai pristatinėti šios temos. Tai yra pašto paslaugų direktyva buvo patvirtinta 2008-aisiais, komisija buvo paraginta parengti ataskaitas kas ketveris metus apie šios direktyvos nuostatų įgyvendinimą ir taikymą. Čia mes kalbame apie sektorių, kuris labiau nei kiti susiduria su permainomis dėl technologijų raidos pirmiausiai ir būtent dėl šios priežasties manau, kad būtent e, šiame sektoriuje reikia priimti labai svarbius sprendimus susijusius su, su tam tikromis visuotinės svarbos paslaugomis ir konkrečiais pašto paslaugų teikimu. Komisijos ataskaitoje konstatuojama, kad nėra pakankamai patikimų duomenų apie padėtį šiame sektoriuje, pirmiausia dėl to, kad e, jie yra pasenę 2012 metų arba valstybės narės ir tinkamas sektorius juose nesuteikė naujausių duomenų, todėl mes savo pranešime raginame ateitie užtikrinti patikimų duomenų surinkimą. Dar vienas svarbus pastebėjimas susijęs su tuo, kad įvairių tiekėjų teikiamos paslaugos praktiškai tampa vis panašesnės, nyksta tos ribos tarp atskirų paslaugų tiekimo, todėl yra labai sunku užtikrinti skaidrumą. Dėl šios priežasties Pagrindinė mūsų užduotis yra kreipti dėmesį į šiame sektorio dirbančių asmenų darbo sąlygas, nes 2013-aisiais maždaug 1,2 milijono žmonių dirbo visuotinės svarbos paslaugų teikimo srityje. Čia pavyzdžiui, vairių paketų pristatymo sektoriuje galime pasiremti tik tai tam tikromis prognozėmis apie darbuotojų skaičių ir vertinimais. 2010 metų duomenimis šioje srityje dirbo 270 tūkstančių žmonių. Klasikinėje klasikinėje sampratoje vertinamų visuotinės svarbos paslaugų srityje darbuotojų dirbančių skaičius nuolat mažėja ir palyginti su dešimtaisiais metais sumažėjo keturiais procentais. Todėl pašto sektoriai vyksta pokyčių ir šios pokyčius buvo bandoma jų socialinį poveikį sušvelninti. Aišku, situacija nėra optimali, tačiau vis tik tai galima būtų paminėti, kad vykstančios permainos ne, neatsiliepia labai skausmingai darbuotojams. Žinoma, esama didžiulių skirtumų tarp visuotinės svarbos paslaugas teikiančių operatorių ir konkuliuojančių operatorių. Tuomenyje darbuotojų samdymą yra samdoma nemažai fiktyviai savarankiškai dirbančių darbuotojų, todėl reikėtų kritiškai vertinti darbo sutarčių sudarimo aplinkybės ir manau, kad reikėtų reikalauti taip pat ir šiame sektoriuje numatyti galimybę pasirašyti kolektyvinės darbo sutartis tam, kad darbo sąlygos, kurios iš dalies verčia dirbti viršlandžius ir sukelia stresą. Ir manome, kad ateityje tos darbo sąlygos tik tai dar blogės, todėl būtina nustatyti čia tam tikras ribas. Prieš tai paskutinis aspektas, kurį noriu paminėti, susijęs su e, kvalifikacijos kelimo ir mokymų bei perkvalifikavimo reikšme šiame sektorijoje. Turint omenyje dabar vykstančius pokyčius, aš tik tai noriu pabrėžti atitinkamų mokymų ir kvalifikacijos kelimo bei perkvalifikavimo svarbą Taip pat norėtume gauti papildomų duomenų ir palankiai vertiname pastangas siekti sektorinio dialogo pašto paslaugų teikimo sektoriuje. Puikiai žinote, kad rengiant pirmąjį projektą būtina paisyti taip pat ir uh, tam tikrų teksto apimčių ribų, taigi nekantrai laukiu bendrabiavimo su šiandienis pranešėjais ir pats esu parengęs kai kurios pakeitimus socialistų demokratų vadu Jūta Steinruk dabar. Dėkoju, dėkoju Žorž Bach tiek už gerą nuomonę ir už puikų jos pristatymą. Man atrodo, kad man čia nereiks ilgai kalbėti, nes buvo paminėti visi. E, ES svarbus aspektai, tačiau aš savo frakcijos vardu norėčiau pristatyti ket, ke, keletą pakeitimų. Visų pirma, tai apie subrangovų tinklą, kuris e, būtent šioje paslaugų srityje e, kelia problemų. Čia e, kyla klausimas dėl e, darbo laiko kontrolės, dėl poilsio ir darbo laiko e, e kontrolės vairavimo ir poilsio laiko kontrolės. E, taip pat čia reiktų įtraukti socialinius partnerius ir e, kalbant apie techninę pažangą, mes kalbame apie skaitmeninimą ir kas e, stebi šią paslaugus sritį, mato, kad e, būtent pašto paslaugų sektoriuje yra naudojamos e, naujos technologijos, netgi kalbam apie e, bepilotės skraidyklės ir panašiai. Ir mes turime šnekėti apie tai, kaip keičiasi žmonių darbo sąlygos dėl šito skaitmenimo. O šiaip man atrodo, kad šitas pranešimas yra tikrai puikus. Dėkoju. Dabar Kosmos Lotovski iš ECR frakcijos. Tanieszy. E, chciałbym również bardzo podziękować panu Żorzowi Bachowi za przygotowanie. Dziękuję. Noriu padėkoti ponui Bach už parengtą nuomonę. Iš tikrųjų sunku, ką nors ir be pridurti. Du dalykai, man reikės, yra svarbus ir jie yra tokie. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai pasakyti tai, kad pašto sektoriuje darbuotojai vaidina esminį vaidmenį. Ypač tie, kurie atlieka sunkiausias užduotis. Pašto sektoriuje mums reikia užtikrinti kuo geresnės darbo sąlygas. Ir čia nekalbame tik apie darbo užmokestį, kalbame apie darbo stabilumą, apie darbo vietos stabilumą, apie galimybę mokytis, įgyti naujų gebėjimų, specialius mokymus. Ypač e, štai dabar, kai susidurime su skaitmeninimu daugeliu dalykų. Valstybės turi čia daugiausia galių, nes valstybėms tenka atsakomybė pagerinti esamus standartus ir panaikinti visokias kliūtis užimtumo plėtojimų srityje, kurios gali neleisti darbuotojams pasinaudoti galimybėmis. Konkurencija pašto paslaugų srityje irgi nebūtinai pagerina darbo sąlygas, greičiau priešingai, kariaujamas kar, kainų karas, nuo ko nukenčia darbuotojai. E, operatoriai dirbantys šioje srityje daro, ką gali, kad laimėtų konkursus. E, tai reiškia, kad prastėja pašto paslaugų kokybė, prasė darbo sąlygos, tuo pažeidžiama, e, pažeidžiami rinkos reikalavimai. Štai Lenkijoje pavyzdys, turime privatų operatorių dirbantį e, mūsų šalyje. Jis buvo pigus, tačiau darbo sąlygos buvo siaubingos. Konkurencija svarbus dalykas ekonomikos rytyje. Tačiau Ekonominiai subjektai neturėtų krautis pelno darbuotojų sąskaitą. Pašto sektorius yra strateginis sektorius valstybės funkcionavimo požiūrių. Pašto darbuotojai turi būti tikri, kad jų teisės bus gerbiamos ir kad jie galės dirbti tinkamomis sąlygomis. Dėkoju. Vielen, vielen Dank. Jetzt Marian. Dėkoju, Marian Harkin. Dėkoju pirmininkė. Tai direktyva, dėl kurios mes jau seniai diskutuojame, tie kurie, kolegos, kurie jau seniai dirba parlamente, prisimins, aš pritariu pranešėjų, kad ta informacija, kurią mes turime apie šį sektorių, nėra aktuali. Mes kalbame apie informacija iš 2010-2011 e, metų, tai reiškia sunku įvertinti e, tikrą situaciją šiame sektoriuje. Mes matome, kad buvo išsiusta, e, atitink, išsiusti atitinkami. E, mes matome, kiek yra e, siunčiama siuntų, e, yra atitinkami skaičiai, e, tačiau E, čia reikia kalbėti apie universalių pašto paslaugų tiekėjų e, konkurencingumą. Ir dažnai yra pastelkiamos tokios taktikos kaip kainų dempingavimas, e, tai yra svarbios temos, bet labia, labiausiai e, mums rūpimas klausimas turėtų būti darbuotojų e, darbo ir socialinės sąlygos. Ir iš tos informacijos, ką aš skaičiau, o skaičiau labai nedaug, kad tie universalių pašto, pa, pašto paslaugų tiekėjai e, E, siūlo geresnės darbo sąlygas. E, buvo e, ir modernizacija čia vyksta atsižvelgiant į socialinius iššūkius ir į socialinę atsakomybę, bet manau, kad mes turime labai įdėmiai sekti šį sektorių ir žiūrėti, kas vyksta. Galiu pasakyti, kad mano šalyje, Airijoje, e, e, viena problema yra tai, kad uždaromi e, pašto e, poskiriai e, kaimuose. Ir tai yra didžiulė problema būtent tų kaimo vietovių gyventojams. Ir jeigu uždaromi tokie pašto poskiriai, tai turi, e, aišku, didžiulę įtaką ir pašto paslaugoms, kuriomis naudojasi vietos gyventojai. E, E, aš norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui. E, pranešimas puikus ir aš jau džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų. Dėkoju. Dabar Kemelin Boilen turėtų pasakyti, bet e, matau, kad nėra, todėl norėčiau paklausti, ar kas nors iš GUE frakcijos atstovautų. Karimos dėly taip pat nematau, ar iš žaliųjų kas nors galėtų pasisakyti, ne. Tai tuome Laura Džėja. Jam matau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegai, ponui Bar. Dirbti su juo rengiančią nuomoje buvo tikrai puiku. Pirmiausia, norėčiau suprasti šiek tiek daugiau to dokumento poveikį. Kaip, koks bus tai tos direktyvos įgyvendinimo poveikis, nes turime direktyvą, kuri numato bendras taisyklės, paskui vyksta liberalizavimo procesas, daromos reformos, numatytos galutinės datos yra vidaus rinkos galutiniam įgyvendinimui 2010 metais daugumai valstybių narių. Taigi sausio 1 2011 metais hmm, Italija negali pasilikti šimtinių teisių susijusių su pašto paslaugų teikimu. Pirmasis direktyvos straipsnis sako, kad e, pagal, pagal jį Italijos vyriausybė iki 2010 pabaigos turi panaikinti Italijos pašto monopolį teikti pašto paslaugas. Būtų reikėjo priimti liberalizavimo įstatymą. Tačiau 15 metų buvo numatyta prievolė pašto sektoriaus įmonėms teikti viešasias paslaugos. Taigi liberalizacija įvyko, monopoliai panaikinti, tačiau tuo pat metu daugelis veiklų grįžo Italijos pašto rankas. Italija regisi ketina viską palikti taip, kaip yra rinkoje. Atrodo, viskas bus numatyta, visos tos veiklos vėl mm, yra numatytos atlikti Italijos paštui. Vėl jo rankas sugrįžo visos tos veiklos. Liberalizavimas prasidėjo. Atrodo, į rinką atėjo kitų subjektų, tačiau kol kas dėja nėra to, ką galėtume vadinti sąžininga konkurencija, kurie atitiktų teisės aktų reikalavimus. Rinka buvo liberalizuota, tačiau monopolis tebelieka Italijos pašto rankose. Tokia yra situacija. Nuomonę studijuosime atidžiau, na ir aišku, kaip jau sakiau, džiaugsimės galėdami ir toliau dirbti kartu su kolega Bach. Ačiū trumpai. Italijoje šios direktyvos nuostatos nebuvo perkeltos. Iš esmės, kaip kolegė minėjo, Italijos paštas ir toliau yra monopolininkas paš, pašto paslaugų teikimo srityje ir praktiškai ši įmonė atlieka ir banko funkcijas, užsima kitais verslais, Italijos paštas netgi nusipirko dalį bankrutavusių ir Italija bendrovės akcijų, tačiau pašto paslaugų ši įmonė neplėtoja. Pavyzdžiui, kalnuotose teritorijose paštas yra išnešiojamas kartą per savaitę ir žmonėms kartais dėl to kyla problemų. Pavyzdžiui, jeigu jiems išsiunčiama kokia nors sąskaita, kurią reikia greitai apmokėti, kyla tam tikrų sunkumų. Padėtis iš tiesų yra labai sudėtinga, nemažai. Savivaldybių vadovų kreipėsi taip pat ir į ministeriją pateikdami skundus e, tam, kad būtų padarytas galas tokiai monopolistiniai situacijai. Ir šiuo metu yra atliekamas tyrimas e, dėl įsigytų Alitalija bendrovės akcijų. Aš tikiuosi, kad ES sugebės e, čia vertinti padėtį ir užtikrinti bei konstatuoti, kad visuotinės svarbos paslaugos Italijoje nėra tinkamai teikiamas. Ačiū Ryšėdas Gavatis, dabar kalbėsim. Ačiū labai trumpai. Noriu replikuoti kolegiai Steinrück ir padėkoti ponui Bachui už puikų pristatymą pritariu jūsų mintims tiek dėl būtinybės ginti visuotinės svarbos paslaugas, tiek nepamiršti e, užimtumo ir socialinių aspektų. Aš pasisakau ir pritariu užsiūlymą bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl visuotinės svarbos paslaugų. Tai mano šalyje 89 procentai gyventojų pasisako už šių paslaugų išlaikymą ir paramą joms Jeigu komisija Taip pat kalbės šioje diskusijoje, tai būtų įdomu e, išgirsti ir jų poziciją tiek dėl e, socialinių užimtumo aspektų, tiek dėl visuotinės svarbos paslaugų. Ir labai svarbu, kad komisijos mintis ir pozicija būtų užfiksuota šio posėdžio protokole. Kalbant apie iki šiol nepasiūlytas iniciatyvas, tai egzistuoja tam tikras susirūpinimas dėl to, kad e, šiuo metu teikiant pašto paslaugas e, operatoriai e, patekia į šią rinką, atsirėžia savo tik tai gardžiausius kasnelius ir, ne, ir nesirūpina būtent teikiamų paslaugų universalumu arba visuotinumu. Galbūt komisija galėtų tai taip pat pakomentuoti, ypač e, turint omenyje, kad e, komisija pateikusi dabar naujausių pasiūlymų susijusių su elektroninė priekyba ir kitais aspektais. E, o atitinkamos pašto paslaugų bendrovės bando išlaikyti dabartinį status quo, o mes norime, kad būtų išlaikytas teikiamų paslaugų efektyvumas. Taigi manau, kad e, galėtume šioje srityje šį sektorių galbūt šiek tiek griežčiau reglamentuoti tam, kad būtų galima sunkiau atsiriekti tuos gardžiausius kasnelius. Ir jeigu komisija dalyvau šią diskusiją, tai norėčiau, kad e, jis sureaguotų savo pasisakymą būtent iš šios aspektus. Aš noriu dar kartą padėkoti pranešėjai ponui Bachui ir kantriai laukiu bendarbiavimo su kitais kolegomis svarstant pakeitimus. Ačiū, Kristof. Hetman. Čia. Ačiū, pan pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui Bachui už puikiai parengtą dokumentą. Tikrai sunku nesutikti su visais šio pranešimo teiginiais, tačiau norėčiau paprašyti pranešėjo galbūt daugiau dėmesio skirti savo rekomendacijoms ir jas ryštingiau ginti, ypač turint omenyje šio sektoriaus darbuotojų interesų gynimą, nes esame gavę informacijos apie tai, kad pašto paslaugų rinkos liberalizavimas yra susijęs su nemažai e, naudos, tačiau taip pat yra ir daug neigiamų padarinių apie juos minėjo ponė Harkin, kalbėdama apie nykstančias pasto, pas, pašto paslaugas e, kaimo vietovėse, mažesniuose miestuose. Taip pat tas, tas nesažiningas konkuravimas e, atsiliepia pirmiausiai sektoriaus darbuotojams, kadangi įmonės konkuruodamos tarpusavyje, e, ieškodamos finansinės naudos pirmiausiai bando e, tą pelną uždirbti savo darbuotojų sąskaitą ir yra pasitelkiamos įvairios lankščios įdarbinimo formos. E, todėl būtent šias rytyje reikia atsižvelgti labai e, tinkamas pranešėjo rekomendacijas ir jo labai prašau stengtis tas rekomendacijas kuo labiau pabrėžti. Ačiū. Pas Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας εργαστεί επί 30... Ačiū, ponė pirmininkė. 30 metų dirbau Graikijos pašte. Tai yra veikla, kuri vis labiau prarandama, kuri vis mažėja. Laiškas yra tas dalykas, kuris pamažu nyksta. Labai nedaug žmonių rašo ir siunčia laiškus bendraujame dabar elektroninių priemonių pagalba. Galbūt švenčių progą išsiunčiame vieną kitą atviruką. Tad turėsime nepamiršti, kad personalo pašte turi mažėti. Žmonės, kurie išeina į pensiją, nėra pakeičiami naujais darbuotojais. Taip pat bandoma sumažinti ir veikimo sąnaudas. Darbuotojai turi dirbti daugiau, kad e, jų darbas būtų pigesnis. Aplankiau savo darbo vietą, kur dirbo prieš daugelį metų. Buvome aštuoniese toje darbo vietoje, dabar ten dirba trys žmonės. Jie atlieka tą patį darbą, ką atlikdavome mes. Kolektyvinių darbo sutarčių nebėra, pati bendrovė, Graikijos paštas, dabar tikrai nesilaiko darbuotojų teisių, jie turi dirbti netgi e, sirgdami, jie negali gauti atostogų ir taip toliau ir panašiai. Pašto tinklas yra tas dalykas, kuris tebelieka aktualus, įdomus ir kurį būtų galima panaudoti naujoms paslaugoms teikti. Tai yra tikrai daug galimybių teikiantis tinklas, tačiau tai, kad nėra kolektyvinių darbo sutarčių, e, leido daugeliui privačių kompanijų išsinuomoti iš Graikijos pašto darbuotojus, o nacionaliniai kompanijai, aišku, tai yra nebenkos pajamos, tačiau dirbantis žmonės dirba už labai nedidelį darbo užmokestį. Pažiūrėkime, kas vyksta tolimesniuose regionuose. Graikijos paštas, kad ir kaip bebūtų gaila, e, teikia ir bankininkystės paslaugas. Tačiau svarbiausi žmonių poreikiais e, nesirūpinama, ypač tų, kurie gyvena tokesnėse kaimo vietovėse. Dėkoju. Dankeschön, damit ist... Dėkoju pasisakymus baigsime, bet prieš suteikdamas žodį kolegai Bach norėčiau e, pas, priminti jums, kad kitą kartą, kai gausite e, savo, pavyzdžiui, paštą, pašto siuntą, paklauskite paštininko apie jo darbo sąlygas nes čia buvo paminėta kolegų, kad dar yra dalykų, kuriuos reiktų e, kuriuos reiktų reglamentuoti. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, yra minimalus darbo atlygis, kurį gauna e, pašto paštininkai, pašto darbuotojai, tačiau jų automobilis būna tiek prikišamas įvairių suntų, kad jie per 8 valandas, už kurias jie gauna tą minimalų darbo užmokesti, nespėja per tas 8 valandas išdalinti visų suntų ir jie dažniausiai važinėja po vietovę 10-12 valandų. Tai tai yra problema. Aš e, žinau kad kolega jautriai reaguoja į tokias problemas ir manau, kad šiame pranešime jis išsakys aiškę poziciją. Taigi, Džordžiai, e, gali pabaigti diskusijas. Dėkoju. Aš e, tikrai pritariu šitam argumentui ir mes. E, su kitomis e, kolegomis atsižvelgsime į šią situaciją pranešime ir pateiksime tam tikras rekomendacijas. Dabar e, norėčiau visiems padėkoti visų pirma už tai, kad taip palaikote šį pranešimą ir norėčiau tokią bendrą pa, pastabą pasakyti, mes čia teikiame tik tai nuomonę. E, ir mes čia e, socialinių aspektų įvertiname e, šio sektoriaus e, veiklą, o ekonominių aspektų bus tą veiklą įvertins kiti kolegos iš kitų komitetų. Ir e, tai, ką pasakė Marian Harkin, kad uždaromi pašto poskiriai kaimuose, e, tą minėjo ir kiti kolegos. Pagal direktyvą Iš tiesų, direktyva e, reikalauja, kad būtų laikomasi pagrindinių e, sąlygų, kad nebūtų taikoma jokia diskriminacija, e, kad ir būtų teikiamos e, pašto paslaugos be jokios diskriminacijos. Ir manau, kad jeigu kaimo vietovė uždaromas pašto e, poskiris, tai tuomet čia yra diskriminavimas, nes žmonės negauna tinkamai pašto paslaugų ir mes čia turėtume kalbėti apie tam tikras verslo struktūras. E, manau, kad daugumai kolegų, daugumos kolegų netenkina situacija Italijoje. E, taip pat buvo paminėtos e, tos, kad paštas atlieka įvairias kitas paslaugas. Pagal pašto paslaugų direktyvą yra e, numatyta, kad paštas turi įsipareigoti teikti visuotinės svarbos paslaugas ir kad jos turi būti teikiamos mažiausiai penkias darbo dienas. Taip pat kalbama apie siuntų pristatymą, pasiemimą ir taip toliau, viskas yra reglamentuojama. Tačiau jeigu, e, e, jeigu to nepakanka, tai reikia paminėti, kad būtent tos visuotinės svarbos paslaugos yra didelis pasiekimas, ypač kalbant apie kaimo vietovės ir čia taip pat reikia nepamiršti, kad prisi, jos prisideda prie e, socialinių sąlygų gerinimo atskirose bendruomenėse. E, o šiaip norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimu ir jūsų susidomėjimas e, e, parodė, kad ši tema tikrai daugam yra aktuali. Dėkoju už bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar skelbiu septintą darbo tvarkės punktą. Mes labai vėluojame. Brando Benifei pranešimas pabėgėliai socialiniai trauktis ir integracija į darbo rinką. Ir mums dabar šiam klausimui yra skirtos kokios 45 minutės, e, bet žinau, kad Brando moka labai greitai kalbėti, taigi prašau. E, grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už atliktą darbą šiuo klausimu. susipažinau su jų pateiktais pakeitimais, yra daug pozityvių pastabų, į kurias atsižvelgsiu, statymas kompromisinius pakeitimus. Tai yra labai kokybiški siūlymai, kurie, mano supratimu, reikšmingai pagerins pradinį tekstą, kurį parengiau. Mano tikslas yra parengti dokumentą, kuris būtų tikslus, tačiau tuo pat metu būtų plataus užmojo tomis svarbiomis temomis kuriomis diskutuoja ir viešoji nuomonė. Vienas iš svarbiausių dokumentų klausimų yra tas, dėl kurio e, sutarė praktiškai visi išskyrus kraštutinius dešiniuosius. Jie mano, kad pabėgėlių integracijai mūsų e, darbo rinka nėra geriausias dalykas. Visokios frakcijos mano, kad būtina pabėgėlius integruoti. Taigi kalbame apie vairias valstybės ir jų teikiamas galimybės. Džiaugiuosi, galėdamas konstatuoti, jog dirbama integracijos linkme. Svarbu, kad turimos priemonės būtų lankščios ir lengvai pritaikytinos, kad būtų galima atsižvelgti į specifinius pabėgėlių poreikius, tačiau taip pat svarbu atsižvelgti į valstybių narių ekonominę būklę, socialinės įtraukties elementai turi atsižvelgti taip pat į egzistuojančius skirtumus tarp šalių. Formuojantis kitus metus reikėtų atsižvelgti į skirtumus tarp šalių. E, čia paminėjau tas temas, kurios man atrodė svarbiausios ir pasistengiau kuo labiau apibendrinti visų pozicijas. Ponas man šešėlinis pranešėjas paminėjo humanitarinį klausimą. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus aspektas. Norėčiau priminti, kad Aš pats be kita ko irgi kalbu apie pabėgėlių teisės, tačiau ir apie jų pareigas, kurias turi atlikti toms valstybėms, kurios juos priima. Be kita ko, manau, kad būtina atsižvelgti individualius atvejus, kad nebūtų kalbama vien tik apie ekonominius tikslus, nes tai nepadėtų tiem žmonėms, kuriems reikia šilto prieimimo ir tarptautinės apsaugos. Manau, kad uh, ES yra reikalinga legali migracija, suformuoti tos legalios migracijos kanalą ir kad, kad tai būtų tvari sistema. Kai kurie komiteto nariai teikia pakeitimus, kad e, dėl e, minimalaus darbo užmokesčio pabėgėliams nebūtų priimta nuostatų. Aš, tai, aš nepritariu tokiam požiūriu, aš manau, kad jokių fobijų kurstyti nereikia, tačiau nereikėtų, kad būtų pažeidžiamos grupės tarpusavėje dar diskriminuojamos. Pritariu kolegai Stevenson. Jis sako, kad netenka kalbėti apie pabėgėlius iš didžiosios P. Kiekvienas asmuo, kuris atvyksta, turi savo kažkokį asmeninį bagažą, profesinį bagažą, svarbu e, juo e, tinkamai pasinaudoti. Atsižvelgsiu į kolegų pasiūlymus kompromisuose, tačiau didžiausias darbo rinkos lankstumas dar nėra tas elementas, kuris paskatins pabėgėlių integraciją. Manau, kad pirmiausia tai yra grinai teorinis pamastymas, kuris nėra šios diskusijos objektas. Manau, kad reikia investuoti į siūlomo darbo kokybę, kad būtų stiprinama socialinė teritorinė sanglauda. Alde frakcija ir ponia Weber pateikė pakeitimų, kurių tikslas yra pabrėžti skubių veiksmų būtinybę, kad pabėgėliai būtų integruojami visuomenė kuo greičiau, kad jie neliktų izoliuoti. Aš vis tik kreipiuosi į kolegę ir prašyčiau paremti mano siūlymus. Manau, kad visą tai turi vykti įgyvendinant geresnę sanglaudą reikėtų užimtumus rytie 25 procentų kvotą darbo vietų numatyti pabėgėliams. E, tikiuosi, kad jeigu, tiksliau, kad 25 procentai socialinio fondo lėšų būtų skirta pabėgėlių problemams spręsti. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti sanglaudos politikos išlaidas. O, kolega Gonzalės Penės guoja pranešė sako, kad pabėgėliai gyvena labai sunkiomis sąlygomis, jie prašo prieglopščio ir dažnai būtina užtikrinti tiem žmonėms e, galimybę turėti stovą virš galvos, turėti galimybę pasinaudoti e, tokiais elementariais patogumais, kaip e, galimybę kažkur nusiprausti, pavalgyti, gyventi, kad jie turėtų galimybę pasinaudoti e, informacijos technologijomis ieškodami darbo. Tad reikėtų, kad e, Bet ne, ne, neturėtų būti sudarytos kažkokios ypatingos teisės vietinių gyventojų atžvilgių, nes tai būtų ne, nesažininga ir neteisėta ES teisės aktų atžvilgių. E, taip pat yra kalbama apie, apie ribojimą trukmės leidimo gyventi ES pabėgėliams. E, Man regis, kad tai yra irgi yra tas klausimas, dėl kurio dar galėsime diskutuoti. Vertinu tą darbą, kurį atlieka vietos eldų struktūros ir socialiniai partneriai, rengdami pabėgėlių integracijos politikas. Būtina, kad būtų teikiamos kokybiškos sveikatos paslaugos, kad būtų padedama vaikams ir nepilnamečiams. Taip pat svarbu įdėkti antidiskriminacinės politikas atkreiptų dėmesį į žmonės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Tie žmonės turėtų turėti prieigą kuo greičiau prie teisingumo struktūro. Ir apibendrintamas, galėčiau pasakyti štai ką, EFDD frakcijos atstovai pateikė pastabų dėl viso dokumento teksto. Aš daugam galiu pritarti, pavyzdžiui, kai dėl pagalbos pabėgėliams yra kalbama ne tik apie lingvistinę pagalbą, bet taip pat turėtų būti teikiamos ir kultūrinio tarpininkavimo paslaugos, kai dėl šeimos susijungimų ES čia reikėtų prie to klausimo dar patirbėti, kad būtų galima abipusį pripažinimą įgyvendinti e, nustatytų taisyklių visoje ES. Taip pat būtina priminti ir bendrą atsakomybę padėtį tų šalių, kurios labai sunkiai tvarkosi su problemomis, būdamos prie išorės ES sienų. E, manau, kad reikia techninių priemonių ir kitokių priemonių tom šalims, kurios tas problemas turi spręsti, reikia ir teisė, kurios priemonių, kurių dėka būtų galima nutraukti Dublino, e, Dublino um, reglamento um, taikymą, nes tas reglamentas žmonės e, prilygina daiktams, jie stumdomi tartumų lagaminai muitinėje. E, taigi, siūlymų sulaukiau nemažai, aš prengsiu kompromiso pakeitimus, manau, kad yra sudarytas puikus pagrindas tam, kad dirbtume kartu toliau ES ir jos piliečių labui. Ačiū. Dėkoju. Dabar vietoj Tomo man pasisakys Elizabeth Moran Šantie ar kas kitas? Ar jau susitarėte? George Bach. Bach. Thomas Mann hat mich. Ko, kolega. Kolega paprašė pristatyti e, mane savo nuomonę, jis davė konferenciją Berlyne, kur kalba, pasi, skaito pranešimą pensijų kaupimo darbo vietose tema. Jis e, nori pabrėžti, kad ši tema mums krikščionis demokratams yra labai svarbi, kadangi pateikėme trešdalį pakeitimų. Džiaugiasi dėl to, kad dėl svarbiausių nuostatų yra e, susitarta, 377 pataisos buvo aptartos ir skirtingos frakcijos e, dėl Įskyrus kraštinius dešiniuosius praktiškai sutarė šiuo klausimu, mes norime, kad socialinė integracija prasidėtų kuo greičiau. Aštuntasis punktas, ypač atsižvelgiant į dešimto punkto, punkto nuostatus susijusius su formaliais ir neformaliais aspektais ir gebėjimais, o peržiūrint daugiametę finansinę programą reikėtų padidinti Europos socialinio fondo signavimus ir 16 punktas mes pabrėžiame pilietinės visuomenės, profsąjungų ir savanoriškų organizacijų svarbą šiame procese 22 punktas ir taip pat labai svarbu pažymėti moterų ir lyčių lygybės komiteto indėlį pateikiant pakeitimus dėl moterų teisų ir vaikų teisų apsaugos, tačiau Tomas Manas išvelgia ir būtinybę diskutuoti apie e, atitinkamas nuostatas susijusius su tuo, kad asmenys prašantis tarptautinės apsaugos pateiktų savo prašymus, kurie turi būti išnagrinėjami per šešerių mėnesių laikotarpį. Jis mano, kad šis laikotarpis yra pernelik trumpas dėl specialių darbo rinkų pabėgėliams. Tomas Manas šiam pasiūlymui prieštarauja. Ne mes veikiau laikomės pozicijos anksčiau patvirtintos dėl minimalaus darbo užmokesčio. Taip pat jis mano, kad nemažai problemų kelia ir vairios smulkmenos susijusios, pavyzdžiui, su e, įvairiais terminais ir apibrėžimais. Kolega Brando, pavyzdžiui, <clears throat> kreipia dėmesį į įvairius skirtingus terminus, kurie vartojami diskutuojant e, arba svarstant su pabėgėlius susijusiais klausimus. Tose 377 pakeitimuose mes tuos asmenys apibūdinami labai įvairiais terminais - migrantai, pabėgėliai, prieglapšio prašytojai, žmonės, kuriems reikia subsidiarios apsaugos, žmonės, asmenys prašantis tarptautinės apsaugos, asmenys turintis pabėgėlio statusą prieš pradedant renkti. Kompromisinius pakeitimus turėtume išsiaiškinti ir sustarti dėl apibrėžimų, dėl e, tų asmenų, kuriems norime suteikti galimybę pasilikti pas mus ilgesnį laiką ar gauti įvairias paslaugas susijusius su darbo rinka, ar mes norime tas paslaugas teikti visiems migrantams ar tik tiems, kurie gali pas mus ilgiau pasilikti. Helga Stevens, ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. <clears throat> Pranešimas yra tolygus, jame išskiriami aiškus tikslai, norėčiau šiek tiek pakritikuoti. Jo nuostatas, manau, svarbu pabrėžti, kad neegzistuoja toks dalykas kaip pabėgėliai. Man patiko, kad e, pranešėjas atkreipė dėmesį į e, specifinius e, tam tikrų atskirų pabėgėlių grupių poreikius, turime vaikus, moteris, žmonės su negale. Reikia pabrėžti, kad kiekvienas pabėgėlis e, gyvena arba turi tam tikrų specifinių bruožų. Šiandien būtina atkreipti dėmesį moterų pabėgėlių padėtį, kuri yra labai sudėtinga, todėl aš manau, kad reikėtų uh, pasirinkti tam tikrą visapriepinti požiūrį, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas įvairioms tikslinėms grupėms. Taip pat pakitaučiau, kad pranešime būtų aiškiau pabrėžiama, jog integracijos priemonės turi būti taikomos tiems, kurie ketina Europoje pasilikti ilgesnį laiką. Privalome užtikrinti, kad tam skirtas finansinės lėšas būtų tinkamai panaudotas. Mano nuomonė, veiksmingas lėšų panaudojimas viena vertus yra e, susijęs su pakankamai greitu prieglopščio teikimo prašymu svarstymu ir antra vertus <clears throat> su pakankamai aktyviamis integravimo priemonėmis taikomomis pabėgėlių atžvilgių. Taip pat noriu pakartoti, kad nemanau, kad e, pabėgėlių ir migrantų integravimas galėtų išspręsti mūsų sensačias visuomenės problemas. Prieglopšio prašymo sistema ir migracija yra du skirtingi dalykai ir temos, kurias būtina svarstyti atskirai ir jos tikrai neišspręs ES vidaus ekonomikos trūkumų. Valstybės narės turėtų siekti toliau sudaryti tinkamas sąlygas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Tai yra būtina iš ankstinė prielaida siekiant integruoti pabėgėlius. Dar paskutinė pastaba. Aš manau, kad darbo rinkos lakstumas galėtų ženkliai prisidėti prie uh, pakankamai sėkmingos pabėgėlių integracijos. Todėl dar kartą noriu padėkoti pranešėjui ir tikiuosi, kad bendravimas su šiandienis pranešėjas bus konstruktyvus, jo nekantri laukiu. Ačiū. Lankstumas kartais gali atnešti ir priešingų rezultatų. Renatė Weber žodis. Dėkoju, manau pats laikas parlamentui yra pasiūsti kuo protingesnę, kuo išmintingesnę žinę ir ES piliečiams, ir tiems, kurie nori atvykti į ES. Jie turi žinoti, kaip galima apsaugoti šitas abi kategorijas žmonių. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Man teko jau galimybė peržiūrėti kompromisinius pakeitimus ir mačiau, kad dauguma tų dalykų, kurie yra svarbus mano politiniai frakcijai, jau yra į tuos kompromiso pakeitimus įtraukti bendra prieglopščių sistema ir procedūros e, pažeidžiamų grupių e, specialus traktavimas, tai yra neįgalių, moterų, vaikų traktavimas, integravimas e, tų žmonių į darbo rinką, įtrauktis į darbo rinką, kad sumažėtų ateityje nepasitikėjimo grėsmė ar netekvotaus elgesio su tai žmonėm grėsmė, būtinybė įvertinti jų turimas kvalifikacijas ir gebėjimus. Visą tai labai svarbu ir aš manau, kad nuolatinis perkelimo mechanizmas visoms valstybėms būtų bent jau minimalus solidarumo pareiškimas. Ir tą solidarumo valstybės narės turi parodyti kaip ES valstybės, priklausančius taip pačiai bendrijai. Pranešėjas minėjo, ir tai yra tiesa, jog pakeitimus teikdami turime taip pat nurodyti ir maksimalų laikotarpį, per kiek žmonės turi pradėti dirbti. Pranešėjas kalba apie šešių mėnesių laikotarpį. Mes puikiai žinome šiaip ar taip iš praeitos savaitės pranešimo, kad yra tokių valstybių narių, kurios gali prieštarauti, jeigu pasiūlysim šešių mėnesių laikotarpį. Tačiau valstybėse narėse šeši mėnesiai yra toks standartinis pasirinktas skaičius. Manau, kad iš tikrųjų turime sudaryti prieigą kuo greičiau prie darbo rinkos pabėgėliams, kad būtų galima išvengti galimų problemų ir to izolacijos jausmo, kuris lydi juos. Taip pat džiaugiuosi ir kitais dalykais, kurie traukti į pranešimą. Buvo pabrėžta būtinybė gauti švietimo paslaugas, būstą, vairias paslaugos, visi tie dalykai prisideda prie to, kad žmogus galėtų tvarkingai integruotis į darbo rinką. Ir aš manau, kad šešėlinių pranešėjų metu dar galėsime pasitarti dėl to, kaip dar labiau pagerinti turimą tekstą. Ačiū. Dankeschön. Dėkoju. Tania Konzalės Penas. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo. Jo nuveiktą darbą, už jo įnašą į šiandieninę diskusiją. Iš tiesų šis pranešimas yra sudėtingas ir čia nuomonės labai išsiskiria. E, jau tai matosi ir iš pakeitimų. Todėl mes visų pirma norėtume padėkoti, kad e, pirmajame kompromisų raunde matome, kad tie kompromisai buvo e, atitinkamai suformuluoti. Mes turime e, kovoti su bet kokios formos diskriminacija. E, tokie yra svarbus pakeitimai ir taip pat yra labai svarbus pakeitimai, sus, e, kurie, kurie kalbama apie socialinius aspektus, pavyzdžiui, ap, apie prieigą prie e, būsto, prie socialinių sistemų, prie sveikatos apsaugos sistemos. Mūsų pakeitimai taip pat yra susiję labiau su viešojo sektoriaus investicijomis ir su tuo, kad kad ypatingai pažeidžiamos grupės gautų atitinkamą apsaugą. E, taip pat e, pranešėjas kalbėjo apie e, profesinės kompetencijas. Mes šitą pakeitimą teikiame dėl to, kad mums atrodo, kad yra labai svarbu, kad būtų pripažįstama profesinė kompetencija. Tačiau, aišku, tai negali tapti diskriminavimo priemonė. E, kai yra priimamas sprendimas dėl prieglopščio. Čia būtent e, gali slipėti tam tikros problemos. E, taip pat reikia kovoti su neteisingai siunčiamomis žiniomis, neteisingai pateikiama informacija. Čia aš turiu omenyje e, dabar Europoje vykstančią ksenofobinę e, diskusiją. Dažnai žmonės yra tiesiog e, klaidinami, e, kai norima išvengti e, tos e, įsipareigojimo e, priimti atitinkamą pabėgėlių skaičių. Ir e, dažnai yra argumentuojama neteisingai, o tai e, daro atitinkamos žalos. Mūsų piliečiams gali susidaryti įspūdis, e, o ypač piliečiams pietuose, kad e, būtent e, pabėgėliai kalti dėl to, kad e, ta gerovės valstybė sužlugs. E, dabar yra E, vis pasigirsta siūlymų, kad reikia mažiau e, kalbėti apie socialinius aspektus, tačiau kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, iš tiesų tai būtent tai sukels didžiulius kaštus, e, kalbant apie sanglaudą mūsų visuomenėje. Todėl aš norėčiau kalbėti apie kiekvieno prieglopščio prašytojo individualias teises individualią teisę ir tos, tos teisės galioja e, taip pat kalbant apie prieigą prie darbo rinkos, teisę į minimalų darbo užmokestį, e, teisę į tai, kad atvyktų šeima. E, kalbant apie šios klausimus, mums galbūt trūksta čia tiesiog politinės valios ir mes teikiame pakeitimus šią temą E, taip pat teikiame pakeitimus, kurie e, pagerintų švietimo, pabėgėlių švietimo galimybės priimančiose valstybėse. Tik gaila, kad ne visi e, tie pakeitimai buvo priimti dėl prieglopšio praštų kriminaliza, kriminalizavimo. Iš esmės mes turime kovoti su mafija ir su nelegaliais būdais patekti į Europą. Dėl e, prieglopšio praštojų prieimimo galimybių. Valstybės narės turi įsipareigoti priimti tam tikrą e, skaičių pabėgėlių prieglopšio prašytojų ir e, šeši mėnesiai mums atrodo yra pakankamas laikotarpis, pakankamai ilgas laikotarpis, per kurį e, žmonės e, pakankamai ilgai nepatenka į darbo rinką. Tai yra diskriminavimo laikotarpis. Dėkoju. Jim Lambert nėra. Terry pasisakys vietojos. Gerai, Laura Adžėja. Sì, grazie Presidente, soprattutto grazie. Ačiū, ponė pirmininkė. Nifei per, per questo lavoro. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Benifei už atliktą darbą ir už jo nusiteikimą atvirai bendradarbiauti. Jis jau pateikė kompromiso siūlymus, mes juos jau nagrinėjame, dirbame prie jų ir pabandysime dirbti kuo efektyviau. Mūsų pozicija yra tokia, kurią norime apginti. Norėtume, kad būtų būtinas paskirstimo mechanizmas įdėktas, kuris egzistuotų bendroje prieglaušio teikimo sistemoje. Turi būti taip pat imtasi priemonių ir už ES ribų. Būtina e, sulaikyti pabėgėlių srautus ir sustabdyti tuos, kurie neturi teisės atvykti į ES. Būtina užtikrinti efektyvų srautų valdymą, būtina tinkamai atlikti skubos veiksmus ir tinkamai įgyvendinti ilgalaiškiškesnius projektus, kurie turi veikti efektyviai. Būtina užtikrinti tvarę pabėgėlių e, prieimimo sistemą ir būtina taip pat padaryti viską, kad šalis, kuri organizuoja e, prieimimą, nesinaudotų pabėgėlių atvykimu, manydama, kad pabėgėliai yra viso labo pigi darbo jėga, nes tai būtų akivaizdus žmogaus teisų negerbimas. Taip pat labai svarbu suteikti pagalbą pabėgėliams tada, kai jie atvyksta į šalį ir ne tik kalbinę, bet taip pat svarbu, kad būtų tokių asmenų, kurie kuruotų tos žmonės, kurie būtų savotiški kultūriniai tarpininkai ir kurie padėtų skatinti supratimą tarp atvykstančiųjų ir priimančiųjų. Kol kas ES biudžetas nėra pakankamai aprūpintas šioms reikmėms. E, prieglopščio fondas pabėgėlių e, reikmių sprendimo fondas dabar e, yra gerokai išeikvotas, tačiau manau, kad tiems atvykstantiems žmonėms būtina suteikti ores gyvenimo sąlygas. 3 milijardus eurų skyrėme Turkijai, kad ji e, įgyvendintų pabėgėlių srautų valdymo programą. Mes turėtumėm kartu ir e, su Turkija ir atskirai tinkamiau valdyti tuos pabėgėlių srautus. Tai neturėtų būti didelė problema. Turėtume įdėkti tokią sistemą, kuri leistų mums padaryti viską, kad tie migrantų srautai būtų tinkamiau valdomi ateityje. Tad manau, kad būtina į prašymus atsižvelgti greičiau, greičiau nagrinėti. O kai dėl direktyvos, dėl melinosios kortos, tai yra puikiai e, Tai yra puikus siūlymas, puikia iniciatyva, ją kol kas nesinaudojama. Deja, kaip aš jau sakiau, reikia nagrinėti kompromisus, tačiau kol kas noriu padėkoti ponui Benifei, nes jis atliko labai komplikuotą ir ilgą darbą, tačiau jį atlikti buvo skubu. Ir štai dabar esame jau pasirengę paruošti tokį dokumentą, kuriam galėtų pritarti kuo daugiau kolegų ir kuris veiktų kuo efektyviau. Ačiū. Ačiū pirmininkė už lankstumą. Jean Lambert negali dalyvauti posėdėje. Su frakcijos vardu norime keletą pastabų pareikšti. Esame patenkinti pranešimu, pritarėme daugumai pakeitimų, dėkojame pranešėjai už konstruktyvius pasiūlymus, ypač pakeitimus, kuriuose siekiama sustiprinti vietos savivaldos ir pilietinės visuomenės vaidmenį. Tai tikrai yra labai svarbi priemonė užtikrinant veiksmingą dalyvavimą pabėgėlių darbo rinkoje ir prieglapščio prašytojų. Džiaugiamės, kad nemažai, į nemažai mūsų pakeitimų buvo atsižvelgta, ypač į tuos, kuriuose siekiama suderinti e, ir pasitelkti jau dabar galiojančius teisės aktus bei juos tinkamai gyveninti. Taip pat manome, kad labai svarbu ieškoti ne tik trumpalaikių sprendimų, tačiau galvoti ir apie tai, kaip pabėgėlius prieglapšio prašytojus integruoti į darbo rinką ilgalaikėje perspektyvoje. Ir būtent šią linkmę mes pateikėme nemažai pakeitimų, į kuriuos buvo atsižvelgta. Vis dar yra diskutuojama dėl klausimo, ar verta įsteigti dar vieną fondą, Europos socialinio fondo kontekste, šioms reikmėms, nes jeigu nebus skirta papildomų lėšų, tai gali pakengti jau dabar egzistuojančioms programoms, todėl mes pasisakome už lankstesnį finansavimą šioje srityje ir tikrai e, pritarėme pasiūlymams, kurie yra pateikiami 16 punkte dėl daugiametės finansinės programos pakeitimo. Manau, kad reikia papildomą diskusijų dėl finansavimo, tačiau tai yra vienintelis ginčytinas klausimas. Dėkojame pranešėjui, tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū, Mara. Ačiū. Reikia pabrėžti įvairius su, su pabėgėliais susijusių problemų aspektus. Europos parlamente beveik kiekvienas komitetas rengia atitinkamus pranešimus, e, tačiau padėtis nepagerėjo per <clears throat> pastaruosius mėnesius ir metus dėl to, kad pasirinkome netinkamą požiūrį į šios problemos sprendimą. Aš tikiuosi, kad Europa nenori importuoti milijonus vergų, nors šiuo metu judame būtent tokia kryptimi. Norėčiau kolegai Benifei pasakyti, kad bandymas įgyveninti savo darbo tvarkę nieko bendro neturi su jokiais iššūkiais. Aš pasisakau ir ginu e, Italijos piliečių ir Italijos bedarbių interesus, tuo tarpu Aš manau, kad pranešėjas čia padarė klaidą, jis kalbėjosi su merais, su pabėgėliais, tačiau jis galbūt nesikalbėjo su bedarbiais iš savo šalies, iš taip pat e, su savo kartos atstovais, kurie patiria šiuo metu sunkumu, nes jeigu jis būtų tą padaręs, tai būtų turėjęs jiems paaiškinti, kodėl dabar naujai atvykstantiems pabėgėliams yra užtikrinamos ir steikiamas naujos teisės, o jo šalyje e, jau ilgai darbo nerandantiems žmonėms tokių teisių niekas nesuteikia. Taip, tiesa, kad siekdami atvykti į Europą žūsta viduržėmė yra daug pabėgėlių, taip pat ir Italijoje žūsta daug žmonių, kurie paprasčiausiai pasirenka savižudybę dėl to, kad nemato tolesnės gyvenimo perspektyvos, nesugeba rasti darbą. Manau, kad reikėtų šią temą vertinti tikroviškiau. Mes nesame populistinė partija, mes esame realistinė, tikroviška partija ir aš manau, kad būtina atsižvelgti į tą gyvenimo tikrovę rengiant savo pranešimus, todėl iš savo pakeitimuose aš ir siūlau tą padaryti, siūlau įvertinti realią padėtį atskirose šalise. Mūsų pakeitimai nėra rasistinio pobūdžio, mes vadovaujamės sveika nuovaika, nuovoka pirmiausia, mes turime įspręsti nedarbo Italijoje problemų ir tik po to galvoti, kaip spręsti pabėgėlių problemas. Mes negalime importuoti milijonus vergų, negalime importuoti į Europą, atsivežti visos Afrikos ir aš naudodamasi progą noriu tą dar kartą pabrėžti. Taigi turime spręsti pabėgėlių problemą iš esmės, turime e, atrinkti atitinkamai žmonės, nes jeigu Italija tik šimtai tūkstančių pabėgėlių, tik 30 procentų iš jų gaus pabėgėlio statusą po pusantrų metų, tai e, tuomet turėsime reikalų su daug Italijoje gyvenančių nelegaliai E, asmenų neturinčių jokių dokumentų e, ir e, galbūt vykdančių nusikalstamą veiką arba dirbančių už mažesnį nei minimalų atlyginimą. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas rimčiau atsižvelgtų į tų partijų nuomonę, kurios pageidauja migracijos temą svarstyti vadovaujantis sveika nuovoka ir e, pasiūlyti konstruktyvių problemų, nes tai bus dar vienas pranešimas, kuris iš tiesų nieko neduos. Daugiau nėra norinčių kalbėti, todėl Fernando Benefei dabar gali tiesiogiai sureaguoti išsakytas pastabas. Mikro. mikro. <laughs> Sì, grazie eh, Presidente. Prima di tutto ehm, volevo... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paaiškinti kai kurios dalykus, į kuriuos atkreipė dėmesį ponė Ricoto. E, čia mes kalbame ne apie migrantus. Šiame pranešime mes kalbame apie pabėgėlius, kurie prašo prieglopščio. Mes čia nekalbame apie ekonominius migrantus, apie e, E, vergus. Mes kalbame apie tai, kaip padėti tiems pabėgėliams, kurie atsidūrė tokioje nepavydėtinoje situacijoje. Ir esminis dalykas yra išskirti e, tuos žmonės, atskirti tuos žmonės, kurie atsidūrė tokioje situacijoje, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Jie skiriasi nuo ekonominių migrantų. E, Ir e, tai yra klausimas, kurį mes turime spręsti pasitelkę e, visą pragmatiškumą. Ir, ir būtent e, sveika nuovoka turėtų padėti e, spręsti šį, šį klausimą. Kolegoms galėčiau pasakyti, kad būtų neblogai prieš tai perskaityti pranešimą, nes mes čia kalbame ne apie rizikas, kad kitos pažeidžiamos grupės bus dar labiau pažeidžiamos, kad jos dar labiau nukentės, jeigu bus siekiama pabėgėlių integracijos politikos. Aš savo pranešime būtent priešingai kalbu ir tai yra vienas iš esminių dalykų, nes pabėgėlių integracijos politikos negalima vykdyti. E, negalima vykdyti integracijos į darbo rinką, jeigu tenai egzistuoja socialinis dempingas, jeigu E, tenai yra blogos darbo sąlygos net ir vietiniams darbuotojams. Turime padaryti viską, kad e, pažeidžiami visuomenės e, sluoksniai nenukentėtų, kad jų sąlygos nebūtų blogesnės negu pabėgėlių. Ir mes turime didinti Europos socialinio fondo lėšas būtent dėl to, kad dabar susidurėme su nauja situacija, su tokia situacija, kai ypatingai pažeidžiami ES piliečiai e, yra dar labiau pažeidžiami, tačiau negalima daryti propagandos pasitelkus šį klausimą. Toliau kiti klausimai, kuriuos palėtė kitos e, frakcijos. E, E, aš matau jūsų palaikymą ir tuo džiaugiuosi, matau, kad mūsų pozicijos iš esmės nesiskiria, ypač kalbant apie tai, kad reikia veikti ypatingai skubiai ir E, ir kad jūs taip pat suprantame, kad reikia didinti lėšas atitinkamų fondų, e, kad mums reikia pasirinkti bendrą kažkokią sistemą prieglopščio procedūros e, ir ta sistema turėtų galioti visur. Ir tie klausimai, kurie yra labai kontroversiš, kontroversiški, tai juos nagrinėsime šešėlinių pranešėjų susitikimuose ir bandysime ten ieškoti kompromisu. Bet esminis dalykas dabar yra e, kompetencijų klausimas. Negali būti taip, kad e, kažkas nukentės. Reikia suvo, e, sur, suprasti, kas turi geriausias galimybės ir ir kokios turėtų būti tos integraciją skatinančios priemonės. Esminis klausimas yra tų priemonių finansavimas. Dėl to finansavimo yra įvairūs pasiūlymai, bet manau, kad e, reiktų vengti tokių priemonių, kurios e, pakenktų e, ypatingai pažeidžiamiems vietiniams gyventams. Taip pat kitas e, dalykas, kuriam pritariu, kad reikia e, išspręsti apibrėžčių klausimą, e, taip pat reikia kalbėti apie tai, kokius. Kokias socialinės, kokių socialinių išmokų e, gali tikėtis. Mes čia turime netgi m, matyt kalbėti apie techninius e, tam tikrus sprendimus Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, kad mes čia susidarėme ir su kitomis temomis, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijų parama ir panašiai, bet esminis dalykas yra kažkokie tarpininkai tarp kultūrų ir manau, kad dauguma frakcijų taip pat už tai pasisakė ir manau, kad šį sudėtingą klausimą e, mes turėtume, spręsdami šį klausimą, taip pat kalbėti apie tą mėlynosios kortelės principą. Nors dėl to išsiskiria nuomonės, tačiau manau, kad iš esmės e, mūsų tokia E, bendra pozicija ir išeities taškas nesiskiria. Manau, kad mes turime e, ieškoti šios problemos sprendimo ir e, tokiu būdu pasitarnauti ir mūsų piliečiams. Aš rengiu pranešimą, kuris palaiko reformą, e, kuri būtų grindžiama geriausia patirtimi ir e, Dar kartą pabrėžiu, e, aš pranešme kalbu apie tai, kad pabėgėlių integracija neturi vykti e, kitų pažeidžiamų visuomenės grupių sąskaita. Dėkoju. Gegužės 30 dieną balsuosime komitete, o plenarinėme posėdėje šį pranešimą nagrinėsime Liepos mėnesį. E, dabar skelbiu. Aštunta darbo atvarkės punktą atstovavimas darbuotojams valdybos lygmenių Europoje. Pranešėjęs šio klausimu esu aš pats. E, tačiau iš pradžių norėčiau pasakyti vieną pastabą. Aš e, žinau, kad ši tema sulauks e, mūsų kolegų susidomėjimo, bet nesitikėjau, kad e, bus tiek daug pakeitimų. E, tikrai nustebau, kad po pirmų diskusijų dėl šio pranešimo pateikėte tiek pakeitimų. E, tai yra virš 200 pakeitimų buvo pateikta ir aš dabar, aišku, kiekvieną iš jų atskirai nekomentuosiu. E, Ir, e, kaip jūs žinote, eilučių skaičius yra ribotas ir galbūt, aišku, galima kai kurias formuluotės pagerinti, patobulinti, bet e, mūsų e, galimybės taip pat yra ribotos. Pirmoji pakeitimų grupė būtent ir kalba apie tai, kad reiktų išplėsti šį pranešimą ir konkrečiau formuluoti. Manau, kad mes čia rasime kompromisą ir, pat, ir pateiksime tos kompromisinius pakeitimus. Toliau antra grupė e, pakeitimų yra susijusi su kalbiniu e, pranešimo keitimu. E, manau, kad e, tai būtų labai sudėtinga, nebent būtų galima išsiaiškinti kai kurias apibrėžtis. Ta galėsime padaryti su šešėliniais pranešėjais. Toliau trečia pakeitimų grupė yra įdomi, bent jau dėl to, kad iš esmės tuose pakeitimuose nieko nesakoma, jų esminė žinia yra tai, kad viskas turi likti taip, kaip yra. Tai gerai, aišku, mes galime pasakyti, kad mes galime iš vis atsisakyti šito pranešimo, bet e, mes visomis įmanomomis progomis e, įvairiais, e, išklausome komisijos pranešimus, e, E, mes nuolat pasisakome prieš socialinį dempingą ir norime e, kalbėti apie stipresnę socialinę Europą, kad e, būtų atsižvelgiama į darbuotojų, į darbuotojų nuomonę primant sprendimus ir manau, kad jeigu mes pasisakysime už tai, kad, padė, kad viskas turi būti likti taip, kaip yra, tai mes e, neįgyvendinsime šių e, tikslų, e, tų savo kalbų. Toliau ketvirta pakeitimų grupė mane nustebino, bet man buvo įdomu juos skaityti. Tai yra 62 pakeitimai, e, kurie nori ištrinti ištisas e, šio pranešimo dalis, iš, iš, ištisas pastraipas, e, tačiau kai pamatai, kad tuos pakeitimus pateikia tik tai e, keturi E, pranešiai, tai tada atrodo, kad iš pranešimo turėtų likti tik tai e, pavadinimas. Bet tai nėra įdomiausias dalykas, ypat, labiausiai man patiko toks dalykas, to jį paaiškinsiu. E, mes šiame komitete kalbėjome prieš, pasisakėme prieš vienos, vienos mens bendrovių direktyvą, nes šita direktyva sudarys sąlygas apeiti nacionalinius teisės aktus. Jeigu šiame e, pranešime norime išbraukti atitinkamą pastraipą, kur kalbama šią e, temą, tai tuomet mes e, visas diskusijas šiame komitete, visą tai, kas buvo nutarta, tarsi apverčiame, pasisakome priešingai. Ir e, mes e, turime e, nepamiršti, kad mes nuolat patys reikalaujame, kad kalbėdami apie įmonių teisę, nuolat pabrėžiame darbuotojų teises. Mes juk anksčiau labai daug diskutavome, kad tą turėtų įtraukti ir savo įmonių politiką komisiją. E, anksčiau mums nepavyko to pasiekti, bet manau, su šiuo pranešimu mums pavyktų. Ir prieš diskusijas dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tai, kas e, e, čia jums pateikta, tai nėra kažkoks, kažkoks socialistų paktas, e, negalima viso to, kas vyksta valstybėse narėse, e, mauti ant vieno kurpalio. Yra 18 valstybių narių, e, įskaitant ir Norvegiją, e, kur yra numatytas darbuotojų atstovavimas valdybos lygmenių. Tačiau dar taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, ne viena e, įmonė e, nebus priversta. E, taikyti šitų nuostatų, jas, jos galės taikyti e, savo norų. O jeigu taikys, tai tuomet turės atsižvelgti į e, darbuotojų teises jų nuomonę. Tokia būtų šio pranešimo esmė ir ši, šis pranešimas pasisako už minimalius standartus ES lygmenių jeigu ateityje bus e, kažkokia ES įmonių teisė, tai tuomet pagal ją turėtų galioti kažkokie minimalūs standartai. E, toks būtų šio pranešimo pristatymas ir aš dabar laukiu įdomių diskusijų šią temą. E, Tom van den Kendelarė pasakys EPP e, vardu. Pirmininkė, prašiau, gerbimi kolegos. E, per pirmąjį svarstymą šio pranešimo dėl e, svamo darbuotojams valdybos lygmenio Europoje labai svarbu e, užtikrinti tas teisės, nes tai gali padidinti įmonių darbo našumą, sustiprinti darbuotojų teisės, tačiau ES Sutartise aiškiai parašyta, kad siekiant socialinių tikslų būtina atsižvelgti į nacionalinių sistemų skirtumus. Todėl aš atkreipiu dėmesį į būtinybę užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidirumo principo ir atsižvelgti į sistemas, kurios istoriškai susiformavo valstybėse narėse, kai kuriuose valstybėse narėse valdybos lygmenių darbuotojams neatstovaujama, pavyzdžiui, Italijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Ispanijoje, Italijoje, Junktinėje karalystėje nėra tokios praktikos, tačiau mes negalime tvirtinti, kad tokiose šalise darbuotojai turi mažiau teisų. Mano šalia, pavyzdžiui, socialiniams partneriams tenka labai svarbus vaidmuo, todėl e, mes savo pakeitimuose ir raginame konsultuotis su valstybės narėmis ir atsižvelgti į jų iniciatyvas. Taip pat aš noriu pabrėžti, kad mes negalime komisijos raginti patvirtinti naujų taisyklių atsižvelgiant į didžiulę sistemų įvairovę darbuotojų atstovavimo. Valstybės narėse mes nemanome, kad toks pasiūlymas būtų naudingas, tačiau vis tik tai turime ir toliau stengtis mokytis vieniems iš kitų šioje srityje. Tai aš manau, kad e, šis pranešimas savo iniciatyva taip, taip pat galėtų būti naudingas būtent šių tikslų siekiant. Taigi nekantri laukiu būsimų sustikimų su pranešėjais, šešienis pranešėjais, pranešėjais diskutuojant šią temą. Ačiū uždėmesi. Enrique, tuo suteiksiu tau žodį dabar. E, Eduard Martan. Ne, bet aš dėl vedimo tvarkos noriu pasisakyti. Prašau. Atsiprašau, kad trukdau, tačiau aš privalau išvykti ir dalyvauti e, tylos minutės ceremonijoje plenarinėme posėdį. Jeigu leisite, sugrįšiu ir kalbėsiu vėliau. Jeigu neleisite, tai atsiprašau, bet aš privalau išvykti. Tik tai tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū, atsiprašau už trukdymą. Okay. You come back? Okay. Okay. That's okay. Eduard Martin. Eduard Martin. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamam pranešėjui. Norėčiau pasakyti, kad tas pranešimas turi padėti socialiniai demokratijai e, įmonėse ir taip ir atsitiks to pranešimo dėka. Aš jau nekartą esu sakęs, kad ne, nebūtina vienam modelį priešinti kitam, būtina atsižvelgti į šalyse egzistuojančią praktiką, į įpročius ir tradicijas į tai, kaip veikia profesinės sąjungos tose šalyse. Tačiau turime parodyti, kad gebame dirbti efektyviai. O mano supratimu, efektyvumas šiuo atveju reiškia štai, ką reikia padėti, kad pranešimas būtent tą linkmę būtų nukreiptas, kad būtų galima išvengti socialinių ekonominių dramų. Šiandien negalima pasakyti, kad visur Europoje ta socialinė demokratija yra visiškai gyvybinga, nors aišku, numatytos yra tam tikros teisės į informavimą, Tačiau dažnai profesinės sąjungos ir darbuotojai sužino, ar informaciją gauna iš spaudos apie tai, kas vyksta jų įmonėje. Norėčiau pasakyti, kad e, tavo gerbiamas kolega pasiūlytas pranešimas yra puikus pagrindas darbui. Galėsime ir toliau dirbti nepriešindami vienų modelių su kitais, tačiau būtina kelti klausimą, kaip sudaryti galimybę darbuotojams veikti efektyviau kad galėtų labiau lemti įmonės strateginius pasirinkimus. Reikia pabrėžti informavimo, konsultavimas, įdalyvavimo darbuotojų. Net jeigu tokiuose šalise ir žinome, kad darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme davė puikių rezultatų žinome, kad esame skirtingi. Nors man būtų patikęs tas šiaurietiškas modelis, jeigu būtų išplitęs visur. E, kai kurie pakeitimai yra šiek tiek prieštraujantis vieni kitiems. Mes jau kalbame ne apie tai, kad viena kompetencija turi būti priešinama kitai. Mes kalbame apie tai, kad daugia nacionalinės įmonės veikia daugelį ES valstybių, turime turėti galimybę keistis informaciją apie darbuotojų teisės, Ir turime pasižiūrėti, kas dar nėra harmonizavęs socialinės politikos su ES teisės nuostatomis. Manau, kad turime paskatinti, pasistengti tuos, kurie reikiamų standartų dar nėra pasiekę. Žinoma, kad yra tokių įmonių, kurios veikia daugelį valstybių, tad ten jo labiau svarbu, kad įsivyrautų tvarka. Kai dėl vieno žmogaus įmonės, taip vadinamos. Be abejo, reikia skirti reikiamą dėmesio tam klausimui, nes kai kas čia gali žvelgti tam tikrą spragą ir įmonės valdymo sistemą pakeisti taip, kad būtų galima aplenkti tam tikras taisyklės valstybėje egzistuojančias susijęs su darbuotojų informavimu, sprendimų priimimu ir panašiai. Šią problemą būtina greičiau išspręsti. Būtina surasti gerą pusiausvyrą tarp bendro sprendimų prieimimo, e, konsultavimosi ir dalyvavimo darbuotojų. Tai ir yra vieno iš mano pateiktų pakeitimų prasme, tai yra 170 pakeitimas. Noriu pasakyti, kad šis tekstas, jeigu bus pakeistas išmintingai, bus puikiai priemonė tam, kad geriau būtų gyvendinamos demokratijos nuostatos ir kad visiems ES gyventi būtų geriau. Ačiū. Amžat Pažyje. Pirmininkė, ir jūs ir aš turbūt galime pritarti tam tikram humorui. Noriu pasakyti, kad tas pranešimas nėra tas dalykas, iš kurio būtų galima juoktis. Aš pats pateikiau pakeitimų, pateikė šešėliniai pranešėjai ir kiti šio komiteto nariai. Jūsų teikiami siūlymai yra neprimtini daugeliui mūsų šiandien. Du pakeitimai buvo pateikti. 61 pakeitimas yra toks, kuris apima daugelį pakeitimų. Noriu pasižiūrėti, ar yra daugiau konstruktyvesnių siūlymų, bet jeigu pasižiūrėčiau į tų pakeitimų skaičių, tai reikia pagalvoti, kad tai, ką jūs siūlote, yra netinkama, neprimtina ar neįmanoma įgyvendinti. Pradėsiu nuo pozityvios gaidos. Yra tokia nurodomoji dalis jūsų tekste, kuriai galiu pritarti. D. Nurodomoji dalis ten yra pasakyta, kad darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme yra numatytos 18 valstybių narių ir Norvegijoje. Tačiau tos taisyklės labai skirtingos priklausomai nuo jų ekonominio ir socialinio vystimosi. Tai ir yra esmė viso ko, ponė pirmininkė, dešimt valstybių narių šios ryties visai nereguliuoja, kai kurios tai daro, tačiau skirtumai tarp jų didžiuliai. Tad kaip galima bus įgyventinti Europinę direktyvą esant tokiems didžiuliams skirtumams, tai yra dalykas pasmerktas žlugti. Kai dėl keitimosi geriausia praktika. Man atrodo, toks siūlymas būtų daug geresnis ir daug primtinesnis man ir EKR frakcijai. Noriu dar paminėti kitą dalyką, kuris išdėstęs tekste. Darbuotojų atstovai turėtų turėti tas, tas pačias galės ir taisyklę, tų, tų pačių tai, taisyklių laikytis, kaip ir vadovaujantis įmonės darbuotojai. Na, pažiūrėkit, kaip yra su Europos parlamente. Ar jūsų darbuotojai turi tokias pačias teisės ir galės kaip jūs pats? Ar gali, galite juos nusiųsti, juos balsuoti ketvirtadienį vietoj savęs į e, plenarinių posėdžių sesiją? Kažin, vargiai. Negaliu pasakyti, kad nesutinku su darbdavių e, susirūpinimo reiškimu labai padeda E, laikytis tokių taisyklių, kaip jos buvo iki šiol. Aš apie tai galbūt savo 15 pakeitime. Aš suprantu, kad verslininkai turi tam tikrų dalykų, dėl kurių susirūpinę ir tai turi prasmės. E, įmonė, darbuotojai turi dalyvauti įmonės valdyme, tai yra viskas gerai, tačiau būtina, kad būtų numatyta lyderystė ir kad įmonės veikla būtų planuojama sėkmingai. Kitas dalykas, apie kurį kalbate, tai yra tai, kad šalys turi e, užtikrinti tinkamą ekonominį įmonių reguliavimą. Aš nežinau, ar jūs nustebinsiu. Jūs pasakydamas, kad Junktinėje karalystėje šis sritis nėra reguliuojama ir kad viskas ir be reguliavimo puikiai veikia. Tik Briuselį norima įmonėms pasakyti, kad ir jurkšyre, pavyzdžiui, kaip sudaryti savo valdybą. Tad Čia e, kažką reguliuoti šios rytyje, manyčiau, bus atvirkščiai proporcinga tam, ką nori daryti, ką nori mūsų piliečiai matyti mūsų dirbant ES lygmenių. Eur... Jungtinė karalystė dėl to ir grežiasi link išėjimo iš ES durų, dėl tokių e, siūlomų sprendimų. Frakcijos turėtų neužmiršti, mes turime žiūrėti, kokia kompetencija priklauso valstybėms narėms. E, Kai dėl darbuotojų atstovavimo vargiai galime numatyti europinį modelį visiems. Tai, ką jūs siūlote, yra vokiškas modelis, kuris dėja likusioje Europos daly netiks. Norėčiau tikėti, kad pateikus kompromiso pakeitimus jūs pakeisite savo požiūrį ir atsižvelgsite į tą susirūpinimą, kurį aš šiandien čia išdėščiau ir kad tinkamai vertinsite pateiktus pakeitimus. Ačiū. So. Enrique dar negryžo, dabar ponia Rankė. Ačiū pirmininkė, aš nesutinku su ankstesniu kalbėtoju, nes aš nemanau, kad ES yra tik valstybių narių rinkinys. ES privalo reglamentuoti tam tikras politikos sritis ir jungtinė karalystė yra sudėdamoji šio reglamentavimo sistemos dalis. Aš manau, kad Darbuotojų atstovavimas yra svarbus ne tik siekiant užtikrinti jų socialinės teisės, tačiau taip pat ir siekiant įgyvendinti bendrosios rinkos reglamentą, nes e, demokratinio įmonių valdymo stiprinimas e, tikrai e, būtų naudingas visai ES, taip pat ir Junktinės karalystės piliečiams, kuomet vertiname tam tikrus nuogastavimus pareiškimus dėl subsidiarumo principo ir dėl įvairovės E, išlaikymo arba egzistavimo valstybėse narėse, tai šiame pasiūlyme į tuos nuogastavimus visapusiškai atsižvelgiama, nes e, taip pat ir regioninių lygių, kai kuriuose valstybėse narėse šiuo metu darbuotojams atstovaujama skirtingai. Tačiau turime žengti šį žingsnį, nes jis yra susijęs ne tik socialinių teisių apsauga, bet ir su bendraja rinka ir gal gale demokratijos principais. Jeigu vertintume tikrovę, tai pamatytume, kad ypač krizės metu įmonės sugebėjo geriau susidoroti su krizės pasiekmėmis, turminė tas įmonės, kuriuose tinkamiau atstovaujama darbuotojų teisėms. Taip pat ir siekiant programos Europa 2020 tikslų tas žingsnis yra labai svarbus. Mano frakcija visapusiškai pritarė pasiūlymui patvirtinti bendras privalomas taisyklės, kurios reglamentuotų darbuotojų atstovavimą įmonių valdybose nes e, manau, kad e, konstruktyviai bendradarbiaujant ir ieškant bendrų e, sprendimų būtina turėti tas pačias teisės ir uh, galimybės pažiūrėti vieni kitiems į akis ir bendrai iškoti tų sprendimų. Ir galiausiai noriu kreipti dėmesį į tai, kad mūsų pakeitimuose buvo bandoma labai aiškiai pabrėžti, kad uh, svarbu ne tik įtraukti darbuotojus uh, į įmonių valdymą, tačiau taip pat atspindėti ir darbuotojų įvairovę įmonių viduje. Todėl mes norime dar labiau pabrėžti atitinkamas e, nuostatas susijusias su lyčių lygybės užtikrinimu, su būtinybė užtikrinti jaunų darbuotojų atstovavimą įmonėse, nes šiuo metu būtent e, šios dvi sritis e, ir šios dvi darbuotojų grupės sulaukia mažiausiai dėmesio ir baigdama noriu pasakyti, kad e, aš e, bendraudamas su savo darbuotojais tikrai e, jokios hierarchinės struktūros nesu sukūrusi ir tai leidžia mums įvairius klausimus įspręsti daug tinkamiau ir geriau. Taigi aš pasisakau už tokį modelį. Ačiū FDD atstovės Lauros Adžės salėje. Nematau. Ponas Martan dabar kalbės. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausiau visų tų visų pagraudenimų, kur buvo sakoma, kad tai visų labų yra siūlymai ir tai, ko gero, niekad nebus įgyvendinta. Tai yra pranešimo projektas, kuris, pasak jūsų, užtikrintų minimalų atstovavimą darbuotojams tiek Europos įmonėse, tarptautinėse įmonėse, tiek nacionalinėse įmonėse. Tačiau matome, kad šią temą yra kilusi diskusija ir kad labai skirtingai interpretuojama tai, kas aptariama. Mes manome, kad darbuotojai turi būti informuojami ir turi dalyvauti sprendimų prieimime. Tai yra akivaizdu. Apie Be abejo, dirbtuvėse išsprendžiamos tos problemos, kurių neįveikia inžinieriai savo kabinetuose. Taip nutinka kartais. Tačiau tebelieka abejonių dėl to, ką jūs teikiate kaip e, modelį, pavyzdinį modelį, kad darbuotojai užimtų administracijos valdybų visas vietas, tam negaliu pritarti. Išklausiau Eduard Martin, kuris labai aiškiai sakė, kad mes norime uh, E, nulemti įmonių strateginius pasirinkimus. Jis kalba visiškai priešingai negu jūs, nes jis nori lemti įmonių strateginius pasirinkimus, net jeigu tektų įkaitę paimti pačią įmonę. Laimiai tai įmanoma tik labai dideliuose įmonėse, mažosios nuo to nenukenčia. Bet problema yra ta, kad tai gali turėti labai teigiamų pasiekmių ypač ekonominės ir socialinės įtampos laikotarpiu. Jau matėme profesinių sąjungų blokavimą tam tikrą, to norėjo ponas Eduard Martin. Ir kuo tai baigėsi? Baigėsi tuo, kad dingo Prancūzijoje dalis stambių įmonių, jos buvo, pavyzdžiui, gal ir delokalizuotos, įkurtos kitur. Ir laimiai Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondas gali įsikišti. Europos Sąjungos kišimasis į nacionalinės valstybių teisės yra šiuo atveju e, yra netoleruotinas. Na ir dar mūsų bičiuliams ir bičiuliams feministams, kai dėl moterų kvotų įmonių valdybose. Manome, kad tai nėra pagrįsta nei ekonominio valdymo e, principų, nei nuopelnų principų. Aš manau, kad iš tikrųjų moteris žaidžia tokią politiką. Yra tokių moterų, kurios vadovas stambioms didelėms įmonėms ir joms tikrai jokių kvotų nereikia, kad jos galėtų dirbti savo darbą. Dėkoju. So, Enrique Calvé-Champon ist wieder da. Enrique sugrįžo, kalvė, Enrique Calvé-Champon. Taigi žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte man galimybę išeiti, o toliau kalbėsiu ispaniškai. Vamos a ver, eh, sobre el, eh, esta, este texto, kad dėl šio teksto. Norėčiau iškart pasakyti, jog manau, kad darbuotojų dalyvavimas įmonių struktūrose yra geriau veikiančios ekonominės visuomenės rodiklis. Tai reiškia, kad visuomenė yra pasiekusi tam tikrą socialinės integracijos lygį, kuris yra didesnis negu gal kažkur kitur. Tad pačiam principui pritariu. norėčiau kalbėti apie tam tikrus pakeitimus, įvairias kryptis, kurios įkvėpė mano požiūrį į šį tekstą. Ir tarsi žodė apie tai, ką apie tai mano mano frakcija. Pirmininkui gal buvo linksma visą tai skaityti, tačiau mums čia niekas labai linksma nepasirodė. Pas pavadinimas dokumento yra toks atsuojamas darbuotojams valdybos lygmenių Europoje. Pats pavadinimas rodo, kad požiūrio laikomas yra labai riboto. Mes turime laikytis to požiūrio, kad esame teisėkuros institucija, teikiame tik pasiūlymus, ne, ne rekomendacijas. Mm, Kažkokiu reikalavimu kelti mes tikrai negalim. Mes be kita ko nemanom, kad darbuotojų dalyvavimas turėtų būti apribotas, leidžiant dalyvauti tik priežiūros struktūrose. Yra ir kitokių gerai veikiančių modelių. Mes ginsime atstovavimą darbuotojams, kuris turi būti absoliučiai adekvatus, tinkamo lygmens. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad darbuotojų dalyvavimas yra pageidautinas dalykas. Jis turi būti nepriklausomas nuo visos eilės atskirų faktorių - nuo kultūros, nuo sukauptos patirties, nuo profesinių sąjungų tinklo egzistavimo, nuo įmonių tinklo egzistavimo, nuo bendro tokio tinklo. Nes viena vertus galime kalbėti apie įmonių tinklą, kur, pavyzdžiui, e, dirba tam tikras aiškus darbuotojų arba mikroįmonės, kur steikia viešbučio paslaugos ir kur dirba vienas ar du žmonės. Kaip jau sakiau, pačioj atskirose šalyse egzistuoja skirtumai ir šalių viduje yra taip pat dar skirtumų. Būtina atsižvelgti į visą tai, atsižvelgti į teisinę istoriją, į socialinės e, teisės vystimasi valstybėse narėse. Būtina atsižvelgti visą tai ir išlaikyti reikiamą lankstumą, kad visą tai būtų įmanoma pritaikyti ateityje. Norėčiau priminti, kad čia kalbam apie atstovavimą darbuotojams, apie socialinius aspektus. Darbuotojai turi turėti galimybę pareikšti savo nuomonę, tačiau jokių atvejų nebūtina viso to paitniuoti su įmonės valdymu, nes e, įmonės valdymas turi likti valdytojų rankose. Tai svarbu ne tik dėl to, kad pats įmonės valdymas būtų efektyvus, bet ir dėl to, kad atsakomybė šiuo atveju prisima įmonės valdytojai ir profesinės tai, sąjungos, jeigu kažkas įvyksta ne taip. Prieš 40 metų, pavyzdžiui, Ispanijoje įmonėse būdavo štai tokia tvarka. Profesinės sąjungos žinojo, kad galės priimti, padėti priimti sprendimus, bet už juos atsakingas bus pats verslininkas, kuriam priklauso įmonė ir tos įmonės valdyba. Kitas dalykas. Keliami reikalavimai. Man regisi, kad mes turime prisiminti galiojančias direktyvas susijusios su atstovim darbuotojams. Kai dėl kooperatyvų turime laikytis tų modelių, kurie egzistuoja dabar. Kai kas galbūt keičiasi ir pasikeis, turime tuos pasikeitimus stebėti ir e, sudaryti reikiamas struktūras tiems pasikeitimams galimybės įgyvendinti. O ką čia gali nuveikti Europos Sąjunga? Ji gali teikti rekomendacijas, gali atlikti lyginamosius tyrimus, informuoti siekiant geresnio veikimo. Tačiau bus susidūrėma su svarbia problema, bent jau mano frakcijoje, kokįgi juridinį pagrindą pasirinkti, kiek siekiautinis pagrindas leidžiantis nacionalinėje darbo rinkoje įmonės valdymą įsiterpti kitoms struktūroms. Mums tai neaišku. Taigi, kai norime būti ambicingi, o neišsprendžiam tokių paprastų dalykų su, su detalėmis, tai mūsų siekiamus tikslus susilpnina. Trečias blokas. Pati juridinio pagrindo idėja reikėtų, kad būtų numatyta labai konkreti veikimo galimybė. Mums tai buvo akivaizdus dalykas. Yra daug tokių paragrafų, kurie negalės būti įgyvendinti, jeigu tam nebus tinkamai pasirengta. Juridinis pagrindas leidžia veikti. Bet prieš tai reikia išsiaiškinti labai tiksliai štai tokį dalyką mes norime suteikti tam tikrą teisę, ją užtikrinti. Mano požiūriu, ta teisė yra pagrindinė. Darbuotojai turi turėti teisę dalyvauti įmonės valdymo organuose. Čia turime nepamiršti įmonių socialinės atsakomis ir eilės kitų aspektų. Tačiau jeigu norime įtvirtinti bendrus principus ir numatyti ES taisyklės, reikia žinoti, kur mus nuvestas juridinis pagrindas, kuris leidžia numatyti minimalius standartus, o galbūt galime įsikišti tiesiogiai, primdami konkrečią direktyvą. Nes visa tai padėjo sukurti vieningą ir aišku visiems modelį. Dėkoju. Atsiprašau, Enrique, ne dėl politinių priežasčių, bet dėl laiko trukmės po 7,5 minutės turėjau nutraukti jūsų pasisakymą, daugiau nėra norinčių kalbėti, todėl dabar trumpai apibendrinsiu diskusiją. Dar kartą noriu prašyti visų kolegų perskaityti, nes neskaitydami nieko nepasieksite. Enrique Kalvė Šambu. Čia mes nekalbame apie jokį teisinį pagrindą, mes čia svarstome pranešimą komisijos, tiksliau pranešimą savo iniciatyvą, kuriame komisija raginama ateityje imtis tam tikrų priemonių ir įtraukti jas į įmonių teisės nuostatas. Pranešime, pranešimo projekte aiškiai minima, kad įmonių e, vadovavimo teisė nėra niekaip e, kvestionuojama. Trečias dalykas, mūsų teikiami pasiūlymai nieko, niekuo neįpareigoja. Jeigu jais bus pasinaudota, tai kolega Martan, čia kalba neis apie tai, kad vienas modelis bus viršesnis už kitą. Čia bus nustatomi minimalų standartai, kuriais nebus kvestionuojamos valstybių narių teisės, tačiau, ponė Bašyrai, su visa pagarba, jeigu mes vadovautumėmės šio modeliu, tai ir kitose srityse turėtume baigti pradėtus darbus, nes anksčiau, pavyzdžiui, Europoje nebuvo įmonių e, tarybų ir mes bendromis pastangomis visos trys institucijos patvirtiname atitinkamą direktyvą. Jeigu mes norime mm, atsisakyti visiškai tokių dalykų, kurie siūlomi, tai turėtume paprasčiausiai atsisakyti ir socialinės Europos ir taškas. Tačiau jeigu mes jau norime, pasinaudodami Europinės teisės nuostatomis, šiek tiek pakeisti nacionalinę teisę, sustiprinant e, e, darbuotojų atsvajimo teisės, tai e, tiksliau, jeigu nacionalinė teisė šiuo metu gali, galima ją pasitelkus e, apriboti darbuotojų teisės, tai tokią spragą ir tokį trūkumą mes turime panaikinti. Ir būtent ten, kur uh, nacionalinėse teisės sistemose egzistuoja tam tikros spragos, reikia pasistengti jas užpildyti pasitelkus ES teisę. Niekas Tomai Belgijai neprimes jokios e, darbuotojų atstovavimo teisės, jeigu tai tas ta teisė arba ta teisinė sistema netitiks Belgijos socialinės kultūros. Čia niekas nenori dabar primesti e, darbuotojų atstovavimo sistemos Belgijai arba kitoms šalims, kuriuose e, tų sistemų nėra. Mes tik tai norime nustatyti minimalius standartus, e, užtikrinant darbuotojų interesų gynimą tam, kad jų teisės nebūtų pažeidinėjamos. Taigi manau, kad mūsų dar laukia pakankamai rimtos diskusijos dėl šio pranešimo, dėl uh, Užimtumo komitete projektas bus pateiktas e, Liepos 15 dieną. Aš tikiuosi, kad e, pateikus pakeitimų pasiūlymus sugebėsime susitarti dėl pakankamai aiškių ir primtinų kompromisinių pakeitimų. Išsiaiškinsime ir visas tas aplinkybės susijusios su šio pranešimo tikslais ir tuo, ko šiame pranešime nesiekime ir tikės, tikiuosi, kad galėsime žengti į priekį pakankamai spėriai. Taigi, ačiū uždėmesi, susitiksime 15 val. sugebėjome visus klausimus apsvarstyti iki pietų, kaip numatyta. Visiems skanių pietų. Ich verstehe.